Bon après-midi, collègues. Labą dieną, gerbiami kolegos. Labą dieną, ponė Pybalgai. Sveikiname Jūs atvykus į Europos parlamentą. Visiems noriu palinkėti puikių 2010 metų. Žinome, koks yra šio posėdžio tikslas, tai yra pono Pybalgo klausimai, turime įvertinti jo gebėjimus būti Europos komisijos nariu atsakingu už vystomą į bendradarbiavimą. Tokias pareigas jam ketina skirti komisijos pirmininkas ponas Baroso. Sutinkamai su gairėmis dėl komisijos patvirtinimo, kaip pasakyta 18 priedė, Europos parlamentas įvertina komisarus, vertindamas jų bendrą kompetenciją, jų asmeninę nepriklausomybę ir pasirinkimą dirbti su parlamentu. Parlamentas taip pat vertina jų pareigų žinojimą bei jų komunikavimo gebėjimą. Norėčiau pasakyti, kad prieš e, klausimus raštu komisaras paskirtasis yra atsakęs į preliminarius klausimus. Jo atsakymai buvo išdalinti, juos turite savo dokumento aplankuose. Prieš pradėdami savo darbą prisiminkime, kaip turi vykti šie klausimai. Pradėsime nuo politinių frakcijų trumpų deklaracijų dėl jų prioritetų vystomojo bendradarbiavimo srityje. Paskui paskirtasis komisaras paskelbs savo įvadinį pareiškimą, kuris turėtų būti nelgesnis nei 10 minučių. Paskui e, bus užduodami klausimai, apie porą valandų tai truks ir politinių frakcijų atstovai galės tuos klausimus teikti. Vyks diskusijos, kurios vyks ping-pongo principu. E, bus atsakymų skiriama po e, viena minutė, trys su pusė minutės apims klausimas, pusantros minutės klausimui ir kitos, kitas laikas skirtas atsakymui. Galutiniam atsakymui skirma 30 sekundžių. Norėčiau priminti, kad 45 sekundės turi kiekvienas deputatas norintis klausti. Kuo trumpesni bus klausimai, tuo daugiau turėsime laiko paskirtojo komisaro atsakymams ir papildomiems klausimams. Norėčiau pasakyti, kad papildantis klausimai turi būti susiję su paskirtojo komisaro atsakymu ir kad kitų temų tuose klausimuose kelti nereikėtų. Būdama posėdžių pirmininkė, pasiskiriu savo teisę neleisti kalbėti tiems, kurie tų kriterijų nesilaikys, ne, neleisti užduoti klausimų, kurie netiktų kriterijų. Paskui taikysime taip pat ir spontaniškų pasakymų procedūrą e, ir bus užduodami klausimai, kurie mūsų komitetų yra prioritetiniai. Jeigu deputatai nuspręs kalbėti, jų klausimui bus skiriama 15-20 sekundžių. Kviečiu taip pat ir poną komisarą atsakyti, atsakinėti trumpai. Norėčiau pasakyti, kad dėl E, pasisakymo laiko skirimo priori, pirmumą turės vystimosi komiteto e, tikrieji ir pakaitiniai nariai. Taip pat numatėme šiek tiek laiko e, pastikslinantiems klausimams. Jeigu į klausimą vieną ar kitą bus atsakyta ne visai išsamei, klaus, gal, bus, sudarysim galimybę užduoti papildomus klausimus. E, Politinių frakcijų atstovai galės taip pat informuoti mane apie tai. Norėčiau pasakyti, kad Tarptautinis prekybos komitetas, Užsienio reikalų komitetas, AKR komiteto atstovai ir pana, ryšių su Panafrikos parlamentų komiteto atstovai dalyvauja mūsų posėdyje. Dabar pakviesiu ir paskui pakviesiu poną Pybalksą tarti baigiamą į žodį, jeigu to norės. Visi kalbėtojai gali kalbėti savo kalbą, nes vertimas yra užtikrintas. Visus kvieščiau e, prisiminti, kad nereikia kalbėti per nelį greitai, taip bus užtikrintas geresnis vertimas. Mūsų e, posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. E, video įrašas taip pat bus pateiktas tame pačiame tinklalapyje. E, raštu posėdis taip pat bus atspindėtas protokole, e, kurį netrukus po posėdžio turėsime parengtą. Daugiau e, laiko nebegaiždami pereisime prie politinių frakcijų pasisakymų. Pusantros minutės kalbės ponas G. Mitchell. Prašau. Um, thank you, Madam President. Dėkoju, pirmininkė. Laiko skirat nedaug, eisiu tiesiai prie reikalo. Labadiena, ponas Pybalks. Visų pirma, turiu pasakyti, kad buvau nustebintas tuo, kad savo atsakymuose jūs nekalbate apie tikslus e, išlaidoms švietimui, taip pat nekalbate apie kontrolę tų išlaidų ir tas mane suneramino. Tad galbūt jūs galėtumėte apie tai pakalbėti. Taip pat turiu pasakyti štai ką. Man atrodo labai svarbu, kad ES kiek galima labiau bendrautų su piliečiais kurgi tie piliečiai, su, kaip su jais galime bendrauti įvairiausiais būdais. Ir labai svarbu suteikti piliečiams daugiau vaidme, stipresnį vaidmenį suteikti jiems. Mes žinome skaičius, žinome, kiek žmonių nukenčia nuo bado, nuo įvairiausių kitų problemų ir mes turime spręsti tas problemas visi kartu. Dar vienas dalykas. EPP mano, kad etiniai aspektai yra ypatingai svarbus vystomajam bendradarbiavime ir labai svarbu, kad žmogaus orumas būtų centrinė vertybė. Dar vienas dalykas. Mūsų, mums labai svarbus yra ir žemės nusavybės klausimas, jo neturėtumėm pamiršti, kad būtent šis principas gali padėti išlaisvinti žmonės iš skurdo. Turime taikyti šį principą kiek galima dažniau. Berman, Pone Bermanai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Um, voor de SND groep is ontwikkelingsbeleid van oudsher essentieel. I'll eh, be in Dutch, if you don't mind. CND frakcijai vystomasis bendradarbiavimas visuomet buvo itin svarbus klausimas. Mes kaip turtingesnės ES valstybės šalės turim prisimti atsakomybę už skurdžiau gyvenančias šalis, turime padėti jiem gerinti švietimą, sveikatos sistemą, užtikrinti lygias galimybės tarp vyrų ir moterų. Ir kova su skurdu nereiškia vien tik tai siauros grupės teisų užtikrinimas. Svarbu atkreipti dėmesį ir bendrąją pažangą. Mūsų frakcijai labai svarbu, kad komisaras atsakingas už vystimasi ir toliau siektų tūkstančių tūkstantmečio vystimosi tikslų, taip pat siektų, kad būtų taikomos mikrofinansavimo galimybės ir ieškoma kitų vystomo bendradarbiavimo galimybių. Taip pat svarbu užtikrinti ir nuoseklumą. Nepakanka e, vien tik kalbėti, e, švaistyti pažadus. Reikia imtis konkrečių veiksmų. Taip pat reikia siekti pažangos finansuojant vystomąjį bendradarbiavimą. E, taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms. Jūs e, savo dokumente apie tai nekalbate ir man įdomu, kodėl. Kolega Gerins, ačiū. Kaip ponas Pievilks buvusias pareigas, jeigu jis bus paskirtas, jis bus atsakingas už vieną svarbiausių mūsų veiklos ryčių. Labai svarbu tuo būdu yra ginti žmogaus teisės, labai svarbu užtikrinti moterų teisių įgyvendinimą. Taigi ši politika turi turėti labai konkrečius tikslus. Ir tuomet e, ponas Pielauks neturės lankstytis prieš kitus komisarus, jeigu tie tikslai bus. Reikėtų, kad jūs būtumėte tas komisaras, kuris užduoda toną, kovodamas, e, kalbant apie kovą su skurdu, o ne tas, kuris prašinėja kitų komisarų pagalbos. Jums taip pat teks sunki užduotis. Kodėl? Todėl, kad dirbsite e, sudėtingame krizės apibrieštame kontekste - socialinė, ekonominė, finansinė krizė, klimato krizė, visos tos krizės yra susijusios tarpusavyje. Čia jums reikės tikrai daug pagalbos, didelio autoriteto, jums reikės nevyriausybinio organizacijų pagalbos, jums reikės viešosios nuomonės pagalbos. Ir norėčiau pasakyti, kad jūsų užduotis bus tikrai nelengva. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs ketinate kurti tvirtą partnerystę su Europos parlamento komitetais, kurie galėtų jūs paremti, atliekant jums skirtas pareigas. Ačiū. Pone Sargentinį, žaliųjų frakcijos atstovai, prašau. Mr. Commissioner Designate, you arrive at a time. Pone paskirtasis e, komisijos narys, kaip tik tai renkamas tuo metu, kai yra iškilusios daugybė krizių, visų pirma, maisto krizės, e, finansinės krizės ir jos neproporcingai paveikia ir besivysinčias šalis. Dabar reikia rimtai pakeisti politiką, būtent, kad būtų vystoma tvari vystimo politika. Todėl jūsų pagrindiniai tikslai turėtų būti e, kovoti prieš mokestinius rojus, prieš korupciją, e, iškelti į pirmą vietą žemės ūkio sektorių. Ir jūsų tikslas yra nepaprasčiausiai oficialiai stebėti vystimuose politiką, o jūs turėtumėte įgyvendinti Lisabonos straipsnius. Būtent, kad Europos politika nepažeistų pagrindinio vystimosi politikos tikslo, tai būtent skurdo išnaikinimo. Jūs turime siekti šio tikslo. Jūs e, e, bendradarbiausite su savo kolegomis, kurie užsijima e, priekybą užsienio ryšiais. Ir jūs atstovausite ir užsienio ryšius. Kaip jūs kovosite su šiomis problemomis? Kaip jūs įtikinsite ponę Ešton ir ponę Deguhtą? Uh, kad siektumėte šios, šių tikslų ir iškeltumėte būtent vystimosi politiką kaip Europos pagrindinį tikslą. Žodis kolegai Tanok, prašau. Ačiū. ECR frakcija yra nauja ir mums svarbiausia yra remti tą politiką, kuri mažintų skurdą ir taip pat užtikrintų didžiausią duodamą vertę mūsų mokesčių mokėtų išleidžiamiems pinigams. Aišku, labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomas žmogaus orumo principo besivystančiame pasaulyje. Mes manome, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti toms šalims, kuriuose galime pasiekti didžiausių rezultatų. Turime toms šalims teikti daugiau valdžios, kad jos pačios galėtų kontroliuoti išleidžiamas lėšas, kad galėtų tvarkyti padėti savo šalyje, kovoti su korupcija. Manome, kad yra dar daug neiškumų dėl susitarimų dėl priekybos ir priekyba labai svarbi, nes ji gali padėti spręsti daugelį problemų. Taip pat labai svarbu yra užkirsti kelią įvairiems konflikt, konfliktams spręsti konfliktus, todėl kad daugelie šalių, kol vyksta konfliktai, tikrai negalime nieko pakeisti ir duodama skiriama parama neduos gerų rezultatų. Taip pat labai svarbu užtikrinti geresnį gyvenimą skurdžiausiai gyvenančioms šalims. Mūsų frakcija nori aiškiai pasakyti, kad turime tinkamai skirti e, paramą vystimuisi, todėl kad už ją turime atsiskaityti savo mokesčių mokėtojams, savo piliečiams. Tai reiškia, kad turime užtikrinti geresnį audito procesą, didesnį skaidrumą, taip pat turime užtikrinti, kad lėšas gaunančios šalis laikytųsi pagrindinių žmogaus teisių, pagrindinių vertybių. Žodis poniai Zimer, prašau. GUE frakcijos atstovai. Happy Pie. Ačiū, e, padė Pievelksui. Mes laukiame kaip kairoji frakcija iš jūsų, kaip Europos komisijų, kad jūs konkrečiai veiktumėte ir pateiktumėte tam tikrus priemonių e, paketus, kad būtent iki 2015 metų mes pasiektume tūkstančio vystimosi tikslų. Deja, jūsų atsakymai buvo pakankamai migloti. Jūs nurodėte, kad jūs per savo kadenciją sieksite tokių tikslų, kurių siekiama ir UN konferencijoje nustatytų. Jūs e, e, taip pat sakėte, kad e, mes turėtumėte po Kopenhagos sustarimo kovoti toliau su klimato kaita ir su pasaulio krize. Ir taip būtų teikiama pasauliui vis vystimosi pagalba. O Europos Sąjungoje vystimusi politika turėtų išlaikyti savo prioritetinį vaidmenį. Ir mes tikimės, kad jūs sieksite šio tikslo. Mes taip pat tikimės, kad jūs pirmiausia bandysite tartis su valstybėmis narėmis, kad vystimusi politika būtų vystama pirmiausia, o tik po to vidaus valstybių narių politiką. Mes taip patikimės, kad jūs kaip komisijos narys dėl kotonų dėrybose ir dėl EB mandato iškeltumėte klausimą dėl viešųjų investicijų į e, viešąją infrastruktūrą. Žodis poniai Sinclair iš EFT frakcijos, prašau. Your, um, your CV. Aš peržiūrėjau jūsų pateiktą CV ir pastebėjau, kad jūs anksčiau priklausėte komunistų partijai, tačiau dabar dirbate Europos parlamente, tad puikiai perėjote prie demokratinių darbo principų. Taip pat, kiek žinau, jūs pasakote už brandolinę energetiką. Ar taip pat patvirtintumėte, kad remiate valstybių narių galimybės užsitikrinti savo poreikius per brandolinę energetiką? Visiškai pritariu savo kolegai, tai yra ponai Tanok, dėl to, ką jis sakė apie ES pagalbą, tinkamą jos paskirstimą, taip pat apie valstybių galimybę skirti tą pagalbą. Man taip pat nerimo kelia ir tai, kokius patarimus galite gauti, eidamas savo uh, pareigas. Vienas iš jūsų patarėjų praeitįje yra ėjęs uh, pareigas, dėl kurių gali kilti tam tikrų klausimų. Gal galėtumėte apie tai pakalbėti? O dabar išklausysime paskirtai komisarą. Jis paskelb savo pirmąjį pareiškimą. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, ponios ir ponai, man didelė garbė būti šiandieną čia ir, man, ir jums pristatyti savo tikslus ir ketinimus, kuriuos ketinu gyventi, būsiu paskirtas komisaru e, vystimus reikalams. Aš e, didžiuojosi ir entuziastingai žiūriu į tas man e, komisijos pirmininkas paskirtas pareigas. Suprantu, kad iššūkių yra sunkesnių ir daugiau negu kada nors anksčiau. Pastarusios pasaulinės krizės dar kartą parodė, koks mūsų pasaulis yra tapęs globaliu ir kokia didelė yra vienos jo dalies tarpusavio priklausomybė nuo kitos. Tie, kurie mano, kad mes turėtume laikytis skyrium nuo tų e, kraštų, kurie patiria didžiausią skurdą, klysta. Padėti tom šalims kovoti prieš skurdą ir pasinaudoti globalizacijos teikiamais privalumais yra mūsų atsakomybė. Tai taip pat yra ir mūsų interesas. Tai yra ir geriausias būdas, kurį turime e, padėdami kovoti su skurdu. Ir tai pirmiausia yra vystimosi politika. Būsimieji penki metai bus esminė ES vystimusi politikai. Vyriausiojo įgaliotinio posto įkūrimas, bei e, išorės teismų tarnybos įkūrimas yra puikia proga padedantis padidinti ES delegacijų svarbą visame pasaulyje. Tai taip pat padeda sutel, suteikti perspektyvą, kad E, vystomoji pagalba nebebus tokia fragmentuota, suskaidyta. Tačiau tuo pat metu turime aiškiai pareikšti savo tikslus susijusius su vystomaja politika. Pirmiausia, turime kalbėti apie skurdo išnaikinimą skurdžiausiose pasaulio šalise ir regionuose. Turime pasinaudoti egzistuojančiomis priemonėmis, kurios padėtų mums E, plėtoti vystomąją politiką, kad ji būtų matoma, kad tai būtų būdas pasiekti ES politinių platesnių tikslų. ES tai yra svarbu, bet ne tik jai, tai taip pat yra svarbu ir mūsų partneriams besivystančiose šalise. E, mūsų patikimumo išlaikymas yra esminis dalykas jiems. Ta labai aiškiai išdėstė pirmininkas Baroso savo skirimo laiške man. Uh, kur jis aiškiai parodė savo ryštą išlaikyti ES lyderystę pasaulyje e, teikiant vystomąją pagalbą. Tie būsimi penki metai esminiai bus dar ir dėl to, kad mums reikia e, priimti tą iššūkį, išlaikyti įgytą pagreitį pasaulyje. Dabar e, daugelis ryčių krečia krizė. Mūsų tikslas turi būti daugiau pagalbos, geresnės pagalbos ir greičiau teikiamos pagalbos. Mes turėtume šiandien kalbėti apie svarbiausius mūsų prioritetus, prie kurių susitelksiu, jau bus jau paskirstas. Pirmiausia, tai būtų tūkstantmečio tikslai ir galimybė juos tinkamai įgyvendinti. 2015-aisiais vyks tarpinė šių tikslų priežiūrų, peržiūra, laiko yra nedaug, mums turi pavykti juos įgyvendinti. Žinau, kad lengva nebus, tačiau yra paskelbti konkretus įsipareigojimai, pažadai, ne tik aptakus, ne tik kažkokios aptakios svajonės. Žinoma, pažangos galima pasiekti Azijos, Latino Amerikos, Karibų šalyse, e, Latino Amerikos šalyse. Tos pažangos jau buvo pasiekta, tačiau Pietų Sahara ir toliau tebėra smarkiai atsiliekantis regionas. E, maisto, energetikos, ekonomikos ir visai lį krizių e, kelia pavojų jau pasiektiems rezultatams. Mano antrasis tikslas bus užtikrinti, kad mes pateiksime tą pagalbą, kurią pažadėjome. Kai kurios valstybės narės ketina mažinti oficialiąją pagalbą vystimusi dėl neva finansų krizės. Aš žinau, kad nacionaliniai biudžetai patiria didžiulę įtampą, tačiau jeigu mes neišlaikysime savo vystomosios pagalbos pažadų, kaip galime tikėtis, kad besivystančios šalis laikys mus rimtomis partnerėmis? Jeigu būsiu patvirtinta šioms pareigoms, aš darysiu viską, ką galėsiu, kad paraginčiau valstybės narės laikytis duotų pažadų. Tai yra mūsų svarbiausiasis interesas tuos pažadus įgyvendinti. Aš turėčiau labai aiškiai nurodyti tas valstybės, kurios tų pažaidų, tų įsipareigojimų nesilaiko. Trečias tikslas yra pagalbos efektyvumas. Dirbsiu sunkiai, kad būtų galima įgyvendinti visojo bendradarbiavimo programas, kad jos padėtų reaguoti į tas situacijas, E, su kuriomis susiduria vietose mūsų partneriai. Lygiai taip pat svarbu yra pasiekti Europos konsensuso vystimuisi. E, nuo 28 e, donorų, tai yra 27 valstybių ir komisijos, e, svarbu, kad, kad tas donorų skaičius nemažėtų ir svarbu, kad būtų laikomasi to požiūrio, kad partnerystės įgyvenimas lieka svarbiausių tikslų. Mes ir, mes ir toliau dirbsime su tarptautinėmis organizacijomis, e, kad būtų galima pasiekti daugiau pridėtinės vertės ir kad ES mokesčių mokėtojai mokėtų, kam tenka jų mokami pinigai. Turime pasiekti daugiau, ne vien tik politinius tikslus. Studijos nesenos parodė, kad jeigu elgtumėmės taupiau ir efektyviau, galėtume sutaupyti apie 9 milijardus eurų. E, tai būtų svarbiausias dalykas. Išlaikyti įgytą pagreitį taip pat yra esminis dalykas. Tai yra labai svarbus dalykas mūsų piliečiams, mūsų partneriams e, besivystančiose šalise. Ketvirtas dalykas. Pagalbos efektyvumas taip pat yra svarbus dalykas ir mūsų partneriams. E, teikiant pagalbą, mes nekeliame jokių ypatingų tikslų Me, ir turime pasakyti, kad negalime kalbėti apie pagalbą, jeigu e, ne, nepadedama vystytis pačiai šaliai, jeigu jos gamtiniai ištekliai išvaistomi, jeigu nekūriama ir nevystoma pramonė ir darbo vietos. Taigi svarbiausia, būtent tai ir yra besivystončioms šalims, taip pat ir Europos Sąjungai. Jeigu būsiu patvirtinančioms pareigoms, vienas iš dalykų, prie kurių susitelksiu, bus užtikrinti, kad kai tai bus įmanoma, kad ta pagalba, kurią mes skiriame, būtų e, panaudojama taip, kad būtų galima kurti ilgalaikį vystimasi. Penktas dalykas yra vystimosi nuoseklumas. Dirbsiu siekdamas užtikrinti, kad visos tos politikos, e, kurios bus įgyvendinamos ES vardu, turėtų ir vystimosi elementą. Ar kalbėtume apie prekybą, ar žemės ūkį, ar žuvininkystę, ar ką nors kitą. Mano ryštas bus tikrai didelis. Šešta. Esu nusiteikęs padaryti viską, kad ES piliečiai didžiuotųsi mūsų teikiamą pagalbą. Mes teikiame apie 60 procentų visos bendros oficialios vystomosios pagalbos. 22 procentus tai sudaro pasaulinio BVP. Tačiau turime didžiuotis tuo, kaip ta pagalba yra teikiama. Mūsų teikiama pagalba remiasi ES vertybėmis, tokiamis kaip solidarumas, demokratija, e, žmonių, žmogaus teisų laikymasis, teisė į švietimą, teisė į sveikatos priežiūrą. Mes neturime jokių gynybos ar prekybos tikslų, neturime taip pat tikslo ir apsirūpinti pigiomis žaliavomis. Ne. Mūsų tikslas yra vienas - padėti skurdžiausiems pasaulyje. Ir tai yra mūsų stiprioji pusė. Ir dar daugiau. Ketinu ir toliau dirbti susitelkęs prie to, kad pagarba žmogaus teisėms yra svarbiausias dalykas. Ir tai taip pat apima pirmiausia, sakyčiau, ir moterų teisės. Jos taip pat turės būti e, vystomosios pagalbos sudėtinė dalis. Maničiau, kad turime kalbėti apie skurdo išnaikinimą, o ne apie jo menedžmentą, jo vadybą. E, svarbu, kad skurdas būtų su, išnaikintas ir svarbu, kad žmonės jo nebepatirtų, kad kiek tų besivystančių šalių žmonės patys galėtų prie to prisidėti. Ponios ir ponai, neturėjau laiko apžvelgti galbūt visų temų. Aš pakalbėjau apie savo svarbiausius prioritetus. Tai Turėtų pakalbėti taip pat ir apie klimato kaitos iššūkius. Svarbu besvystančioms šalims e, padėti šioje srityje. Ir tai būtų papildomas dalykas, o ne dalykas e, įgyvendintinas vietoje vystomosios politikos. Savo komentaruose aš apibrėžiau savo ryštą įdėkti ir toliau savo darbę tas vertybės, kurias deklaruoja Europos Sąjunga. Norėčiau užbaigti pasisakydamas, kokiu svarbiu dalyku laikau realią partnerystę su Europos parlamentu gyvenina šią politiką. Praktinis įgyvendinimas šios politikos yra labai svarbus dalykas. Čia lauksiu jūsų paramos ir tikiuosi, kad jūsų patirtis man bus tikrai naudinga. Aš neturiu ką slėpti, kalbėdamas apie save. Aš esu tikrai nepriklausomas, esu dirbęs savo šalies vyriausybėje ir aš manau, kad galiu atnešti savo kuklų indėlį į šios politikos įgyvendinimą. Esu buvęs komisaras atsakingas už energetikos reikalus. Neturiu kas slėpti, patys gali tvertinti, koks komisaras aš buvau. Jeigu Tiesiog noriu pasakyti, kad slėpti tikrai neturiu ko. Ir norėčiau padėkoti Jums uždėmesi. Na, o dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. E, šis etapas bus susijęs su OPV plus programa. Šiai temai skirsime penkias minutės. Monsieur Desir Harlem, vous avez la parole. Ponas Arlem Desir. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė paskirtasis komisarė, už pirmuosius atsakymus ir už labai atvirą asmenį atsakymą, kurį paminėjote savo pasakymo pabaigoj. Mes jūs tikrai puikiai pažin, pažįstame. O dabar dėl tų temų, dėl kurių galim teikti klausimus. Jūs ką tik sakėte, jog yra labai svarbu užtikrinti, kad tas finansavimas, kuris yra skirtas padėti šalims kovoti su klimato kaita, neturi būti skiriamas iš tų lėšų, kurios yra skirtomos, skir, skiriamos vystomajai pagalbai. Tai turi būti papildomi pinigai, tai yra labai svarbu. Mes esame numatę, jūs turbūt žinote, mokestį. Atsiprašau, sako pirmininkė. Kolega Morgantinį, prašau. On financing for climate. Ačiū dėl finansavimo klimato kaitai. Kokia jūsų pozicija dėl klimato kaitos finansavimo papildomumo ir ar jūs tenksitės užtikrinti, kad ES skiriamas finansavimas būtų visiškai naujas, papildomas finansavimas, kuris prisidėtų prie OPV tikslų? Monsieur le euh, commissaire Designé, vous avez la. Pone paskirtasis komisarė, žodis jums. Je, je voudrais, uh... Norėčiau atsakyti man užduotus klausimus. Aš manau, kad mes tikrai davėme konkretų pažadą 0,7 procentų BVP visamai pagalbai 2015 metų. Tas pažadas turi būti išlaikytas. Visos kitos diskusijos e, susijusios su pagalba kovoti su klimato kaita pas, vyko paskui. Tai reiškia, kad turi būti rasta papildomos lėšos. E, Aišku, jūs galite sakyti, na taip, klimato kaita yra tas dalykas, kuris yra glaužiai susijęs su skurdu. Tačiau tai nėra tiesioginis ryšys. Na taip, dėl Tobino mokesčių taip, aš pritariu jam. Aš e, tikiu ir manau, kad klimato kaitos tas finansavimas yra papildomas, nes jau 2005-aisiais buvo duoti tam tikri pažadai, šiandien jau yra 2010-ieji ir tikrai nereikėtų laužyti savo pažadų, nereikėtų mažinti tos paramos, kuri buvo pažadėta dar 2005-aisiais. Ačiū, ponė Hal. Dėkoju. Džiugu, kad patvirtinote, jog lėšos klimato kaitai turi būti papildomos lėšos. Tačiau ar pritarėte tam, kad komisijos tam tikri paskaičiavimai yra tikslus? Ar nemanote, kad galbūt reikėtų pagalvoti, jog besivystančiam šalim reikia skirti daugiau lišų. Juk mes ES žinome, kad siekiant energijos efektyvumo ir veiksmingumo reikia skirti lėšas avansų, jeigu taip galima pasakyti, iš anksto. Ką manote apie tai? Ponas Gerens. Norėčiau grįžti prie klimato kaitos, kovos su ją finansavimo. Mes žinome, kad Kopenhagos vadovų susitikime daug kas ta, liko neaišku. Neaišku ir Europos Sąjungoje. Mūsų kolega Harlemas Dezir paminėjo, kas dar lieka neaišku. Daugelis valstybių narių irgi tuos neaiškumus kelia. Manyčiau, kad gana tos kakofonijos tiesiog kvieščiau jūs pasakyti, kaip jūs ketinate imtis kovos su klimato kaita. Dėkui. Pone Keller, paskutinis klausimas. Um, already... Dėkoju dėl to papildomumo principo. Jau dabar daug valstybių sako, kad kova su klimato kaita ir tam skiriamos lėšos bus paimtos iš OPV fondo. Tad ką galėtumėm padaryti, kad užkirstumėm tam kelią? Žodis <clears throat> paskirtam komisarui. Mes turime užtikrinti, kad mes laikytumėme savo pažadų. Iš tikrųjų yra didelis lėšų poreikis, tačiau mes numatėme tik tai 2010, 2011, 2012 metais numatėme tam tikras lėšas. Tai iš tikrųjų ambicingi pažadai ir manau tai yra mūsų įsipareigojimas, kuriuo mes turime siekti, nes jau tai yra iššūkis. Toliau, kiti tikslai yra nustatyti 2020 metams ir aš manau, kad yra skiriamos didžiulės lėšos. Svarbu yra ne tik pažadėti, tačiau įgyventi ir konkrečius projektus. Todėl mes e, turime imtis tam tikrų priemonių, kad e, būtent išnaudotume tas lėšus ir veiksmingai ir siektume savo tikslų. Manau, kad mes Kopenhagos vadovų sutikimui gerai buvom pasirengę, dirbom tikrai sunkiai, parengėme labai nu, rimtą poziciją. Na, aš taip pat esu nusivylęs šio vadovo susitikimų rezultatais. Bet mes parodėme, kad gali būti stiprus ir buvome tikrai gerai tam susitikimui pasirengę. O dabar turime laikytis tos pozicijos, kurią buvom parengę iki Kopenhagos sustikimo. Turime rasti ambicijų, kad e, būtų gyvenintas tas bendras susitarimas dėl kovos su klimato kaita. But, uh, uh, it is, uh, very clear. Akivaizdu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai gruodžio mėnesį patvirtino, kad jie laikysi savo pažado ir savo įsipareigojimo. Nesvarbu, kad jų e, šalis ištiko krizę. Iš, iš tikrųjų, klimato kaitai nebus atitraukiami pinigai iš šių vystimosi tikslų lėšų. Aš manau, kad mes, kaip valstybės narės, turėtume laikytis savo pažadų ir įsipareigojimų. Tai yra du skirtingi dalykai. Mes nepažadėjome e, lėšų e, klimato kaitai ir kitai vystomai veiklai. Tačiau mes turime e, tęsti savo veiklą. Dabar mes turėtume e, pradėti savo e, spontaniškus klausimus. 3 minutės 30 sekundžių truksai. Ponas Kačmarikas, jums 45 sekundės. Pone paskirtas komisijos nariai, aš norėčiau paklausti dėl dėl oficialios pagalbos vystimuisi. Dabartinė E, institucinė reforma susijusi su Lisabono sutartimi leido mums sukurti labai paprastą sistemą, kaip mes e, galėtume e, naudoti ir leisti vystimui skirtas lėšas. Ar jūs nematote čia rizikos, kad tokiu atveju, sakykime, akrualizmas būtų tarsi vystomas, viskas būtų skirtama tarsi užsienio santykiams vystyti. Taigi, jeigu jūs nematote tokios rizikos, kaip jūs galėtumėte tas lėšas e, koordinuoti, kad e, visi. Sank. Well. Prašom atsakyti, ponė paskirtas komisarė. Na, kadangi sukurta išorės veiksmų tarnyba ir vyriausiai galiotinio postas, tai tikrai suteiks daugiau galimybių ES išsakyti vieningą poziciją. Mano nuomonė sutartyje taip pat labai aiškiai yra įvardyta ir vistamoji pagalba, ši politika įvardinama kaip bendryjų kompetencija. Aš, jeigu būsiu paskirtas komisaru, būsiu atsakingas už tokios politikos planavimą, nepriklausomai nuo to, kokios programos yra vykdomos. Aš būsiu atsakingas už vystimosi pagalbą, už jos nuoseklumą Tai reiškia, kad turim kalbėti apie horizontalų vystimąsi, horizontalią politiką. Taip pat, aišku, reikės atsižvelgti į konkrečią susidariusią situaciją. Pavyzdžiui, tokią, kokią dabar susidarė su finansais, su fondais. E, reikės tuos klausimus atskirai nagrinėti. Na, o aš tikrai manau, kad galėsiu, puikiai galėsiu apginti e, vystimosi politikos tikslus. Aišku, galime dar gerinti bendrą situaciją dėl bendros politikos, bet man atrodo, kad vystimosi politika kaip po tokia jau yra sukurta, yra gan gera, gan tvirta ir taip pat manau, kad parlamentas išliks budrus, e, stebės padėti ir tikrai neleis padaryti klaidų. Ar dar turite papildomų klausimų, ne? Pone Pybalks, skurdumas labai dažnai susikūrė, kai yra pažeidžiamas žmogaus teisės, kai jas pažeidžia tam tikri klanai. E, ir labai dažnai tai yra daroma dėl politinių, ekonominių tikslų. Ką manote apie sąlygas keliamas skiriant pagalbą? Ką manote apie Eritreją, pavyzdžiui? Ar darysite jai spaudimą, siūlysite nutraukti jai skiriamą pagalbą, jeigu ji nepagerins žmogaus teisų padėties? Ar, ar ketinate imtis kokiu veiksmu? Na, man atrodo, Europos Sąjungoje e, tikrai daug kas pasikeitė yra vystomosios pagalbos rytyje. Dabar jau turime kotonų susitarime porą straipsnių, kuriuose konkrečiai kalbam apie tokius dalykus. Aštuntas straipsnis apie politinius tam tikrus dalykus ir yra taip pat ir šeštas 96 straipsnis, kuriame kalbama apie žmogaus teisų pažeidimą ir dėl to ar galima ar negalima nutraukti pagalbos skirimą. Na, bet apskritai dėl tų papildomų sąlygų, kurios keliamos, mano nuomonė, tai būtų tikrai neproduktyvu, tai būtų nenaudinga. Juk e, vienai par kitaip visų pirma reikia politinių lygių viską aptarti, išsiaiškinti, ko siekiame, ko norime, kad pasiektų viena ar kita šalis. Ir jeigu ji sutinka su tais mūsų keliamais siekiais, jeigu ji sutinka, kad gali pasiekti tų tikslų, tai tuomet jai skiriama pagalba, nes priešingų atvejų pagalbos tiekimas gali būti nutrauktas. Galbūt tiesiogiai susijęti pagalbos skirimas tam tikrom sąlygom būtų neteisinga, tačiau yra kitų priemonių, per kurias galime tai padaryti. Juk, e, jeigu kalbam apie nepriklausomą šalis, negalime tiesiogiai kelti joms sąlygų, nes tai būtų didžiulė nepagarba. Aš suprantu, kad daugelis mano, jog tai būtų labai veiksminga, tačiau tai nebūtų pats geriausias sprendimas. Taip pat mes labai daug dėmesio skiriame NVO Būtent tokios organizacijos yra labai svarbios kaip nevalstybiniai veikėjai ir jos yra vystomos, vystomosios politikos dalis. Nes yra tokios organizacijos, kurios veikia tose šalyse, kuriams skiriame pagalbą, mes remiame tokias organizacijas, per jas remiame pilietinę visuomenę. Ta tikrai yra, turime daug priemonių. Dėl Eritrėjos. Mes labai aiškiai parodėme savo poziciją dėl žmogaus teisų Eritrejoje ir toliau tai darysime. Tikrai netilėsime, bet, kaip sakiau, tiesiogiai sąlygų kelti nereikėtų. Papildomas klausimas. Taip, gal pateiktumėt pavyzdį kokios nors besivystančios šalies, kuri jūsų nuomonė yra verta, verta griežtesnio traktavimo iš ES pusės. Na, aš tik pradedu savo darbą. Tad kol kas galiu pasakyti, kad man visos šalys atrodo gan panašios ir aš ketinu su visomis elgtis vienodai ir sąžiningai, jei būsiu patvirtintas. E, tačiau manau, kad tai galime taikyti visom šalim, su kuriam dirbam. Pavyzdžiui, Gvinėja, Konakrė arba Nigeris galime sakyti, kad tose šalise tikrai kyla grėsmė demokratijai ir bendraujant su tom šalim galima būtų panaudoti 96 straipsnį. Ir manau, kad su Kongo demokratinė respublika taip pat reikėtų dar panagrinėti padėtį. Ponas Giorens. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Skurdas yra konfliktų netiesioginis šaltinis. Tai yra ir priežastis, ir pasiekmė. Kadangi jūs esate tas komisaras, kuris gali tiesiogiai veikti konfliktų prevencijos rytyje, tai yra gali kovoti su skurdu, aš norėjau paklausti, ką ketinate daryti, kad jums šį darbą pavyktų įgyvendinti. Ar jūs neturėtumėte e, vaidinti svarbesnio vaidmens lygdant su kitais komisarais ir glaudžiau dirbti, pavyzdžiui, su humanitarinių veiksmų ir prekybos e, komisarais. Žodis atsakymui. Na taip, taip, turiu, galėčiau pasakyti taip, tačiau manyčiau, kad E, sąžininkas atsakymas būtų partnerystė. Dirbti su komisaras atsakingais už žemės ūkio, žvejybos rytis, prekybos rytis ir panašiai. Nes būtų kvaila duoti pinigus vieną ranką ir juos atimti kitą ranką įgyvenant kitokią politiką. Tai būtų tikrai nelogiška. Kiekvieno e, veiksmo visumos pagalbos ir jie tikslas yra padėti. Uh, to tikslo pasiekti galima tik dirbant nuosekliai, derinant tarpusavį visas ES politikas. Aš manau, kad mes esame jau pagerinę reikalų susijusių su konsensusu, kad būtų galima įgyvendinti e, tuos visomosios politikos tikslus. Situacija gerėjo nuo 2005 metų jau. Visa tai jau yra senos savokos visumojų pagalba, tačiau realiai pradėta gyveninti po 2005-ųjų. Kitaip tariant, yra dalykų, kurie jau yra įtvirtinti, tačiau yra ir daug dalykų, kuriuos dar reiktų gerinti. Aš jau sakiau, kad aš atstovausiu Europos komisijai išorės reikalų tarnyboje. Ten yra galimybė pasakyti, kad štai Ne viskas yra taip, kaip jūs sakote, nes vienas ar kitas sprendimas prieštarauja vystomai pagalbai ir jos tikslams. Na, ketinu taip pat vystyti tam tikrą ideologiją dirbdama su valstybėmis narimis. Susitiksiu su kolegomis, ministrais, kurie yra atsakingi savo šalyse už vystomąją pagalbą ir visi draugė dirbsim. Papildomas klausimas. Dabar yra susiklošiusi konfliktinė situacija Sudano pietuose. Ką mes kaip ES galėtume padaryti, kad būtume netokie netikėliai, kaip Darfūrė ar Ruandoje pasirodėme esą netikėliai. E, Sudano pietuose konflikto metu pusantro milijono žmonių jau mirė vyraujant globaliam abejingumui. Atsakymas, pono komisaro. Taip, humanitarnės pagalbos rytyje esame šį beitą nuveikę. Ne tik Europos komisija, bet ir valstybės narės. Maničiau, kad geriausias dalykas Sudanui būtų paremti jungtinių tautų organizacijos darbą, nes vyksta globalus konfliktas, visiems svarbu dirbti vieną kryptim ir Kinams, ir jungtinėms valstijoms, ir Europos Sąjungai. Mes galėtume susiburti jungtinių, po jungtinių tautų vėliavą ir spręsti situaciją Sudane. Ačiū. Pone Levin, prašau. Tack så mycket, herr Pibalks. Eh, ni talade till min stora glädje om eh, sam... Dėkoju. Jūs, ponas Pibalks, kalbėjote apie vairių politikos ryčių nuoseklumą ir paminėjote e, žuvininkystę. Yra pas, sudaromi žuvininkystės susitarimai su trečiosiomis šalimis ir tie sustarimai susijęs su didžiulėmis lėšomis. Ir kiek žinau, praeitie yra buvę tokiu atveju, kai išvėjojama per daug išteklių per, pagal tuos susitarimus ir tuomet nelieka pakankamai išteklių pačiom šalim. Ką Jūs manote apie tokius susitarimus ir koks bus jūsų vaidmuo e, žuvininkystės politiko. Ar jūs dalyvausite tokiuose diskusijose ir ar stengsite užtikrinti, kad sudaromi susitarimai nepažeistų vienos ar kitos pusės teisų. Taip pat noriu paklausti, e, tačiau nutraukė pirmininkė kalbėtoje. Na, manau, kad žuvininkystės srityje pagerėjo padėtis. Turime susitarimus, taip pat turime ir žuvininkystės partnerysčių susitarimus. Ir per tokius partnerysčių susitarimus yra teikiama pagalba nacionaliniai žuvininkystiai. Juk vienai par kitaip žuvininkystė ir žvejyba yra labai svarbis rytis besivystančioms šalims tiek šalies viduje, tiek priekybai. Tad manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje pasiteisins žuvininkystės ir žvejybos partnerysčių susitarimai, kurie padės kurti pajėgumus pačioms šalims. Juk tokie žvejybos partnerystės susitarimai kalba tik tai apie tą išteklių kiekį, kuris yra virš kvotos, tai yra papildomas išteklių kiekis ir užtikrina, kad iš pačios šalies, iš jos žmonių nebūtų atimami ištekliai. Todėl manau, kad reikia laikytis tokios politikos, susidarinėti tokius partnerysčių sutarimus, kurie užtikrintų ir tam tikras teisės pačiom šalim. Per ateinančius penkis metus ES turės renkti žuvininkystės sektoriaus reformą. Tai tikrai bus didžiulis iššūkis ir aišku, aš, jei būsiu paskirtas vystimosi komisaru, aš dalyvausiu tose diskusijose, stengdamas užtikrinti, kad ta reforma nepakenktų vystimosi politikai. Be abejo, labai svarbu pažiūrėti ir kaip yra gyveninami žvejybos partnerystės susitarimai ir šiuos klausimus aš spręsiu kartu su atsakingais kolegomis. Aš kaip e, vystimosi komisaras tenksiuosi išsiaiškinti, kokiuose srityse yra problemų, kur, kurios problemos yra didžiausios mūsų partneriams. Pone Levin, papildomas klausimas. Kalbėjote apie tam tikras sąlygas, papildomas sąlygas. Ką manote apie tas šalis, tokias kaip Gvinėja Visau, Mauritanija ir taip toliau, tos šalis, su kuriomis buvo sudaryti tokie susitarimai, bet kuriuose vyko perversmai ir buvo kitų demokratijos problemų. Tad ar keisis mūsų politika su tom šalim, su kuriuom jau turim sudarę tokius žvejybos susitarimus, ponas Pybalks? Na, e, pirmos mano žinios apie mūsų santykius su Afrika buvo iš kolegos Louis Michelio per vizitą į Afriką ir kiek žinau, jis tikrai labai daug stengiasi, kad su Mauritanija būtų sudarytas toks žvejybos susitarimas ir kad jis būtų mūsų bendros politikos rėmuose. Aš ir toliau stengsiuosi vykdyti tokią politiką ir stengsiuosi užtikrinti, kad mes neatskirtumėm žuvininkystės nuo kitų politikos sričių. Aš e, tikrai mačiau, kaip sunku yra siekti tokių susitarimų, tačiau taip pat suprantu, kaip svarbu jų neatskirti nuo kitų politikos ryčių. Uh, uh, Ačiū. Apie Kiniją norėčiau pakalbėti. Be abejo, tai yra ta šalis, kuriai papildomos sąlygos nekeliamos demokratijos ar žmogaus teisų srityje, tačiau tai taip pat yra didžiulė ekonomika, kuri turi didžiulius išteklius. Jie sugebėjo surenkti olimpinės žaidynės, kurios kainavo 25 milijardus eurų. Taip pat Kinė yra svarbi šalis donorė Afrikai, pavyzdžiui. E, ir Indija, kiek žinau, po tsunamio atsisakė ES paramos, kurią mes norėjome jiems skirti, tačiau priėmė Kinijos paramą. Ką manote apie tokią šalį kaip Kinija ir ka, kaip mes turėtumėm su ją bendradarbiauti? Ar reikėtų ateityje skiriamą pagalbą skaičiuoti nuo bendro BVP, ar skaičiuoti BVP vienam gyventojui ir tokiu būdu lyginti, kiek pagalbos teikia kokia partnerė? iš tikrųjų aš galiu tik tai pasveikinti Kinijos e, e, valdžią, kad iš tikrųjų jie pasiekė tokio didelio pasisekimo, kad jis pasiekė tokio e, didžiulio bendro vidaus produktų, tačiau žmonės negyvenantis yra pakankamai skurdus. Jau dabar yra nebesijimama didžiulio masto programų. Mes atlikdami vidutinio laikotarpio peržiūrą E, renksime kitą pranešimą ir žiūrėsime visą situaciją. Tačiau akivaizdu, kad mano politika bus skirta mažiausiai išvystyčiams valstybėms. Mes turime sukoncentruoti mūsų paramą į tas valstybės, kuriuoms labiausiai reikia pagalbos. Nes tik tokiu būdu mes galime suteikti tik didžiulę e, pridėtinę vertę. Toks mano atsakymas būtų jūsų klausimą. Gal norite dar paklausti? Aš norėčiau paklausti. E, susijusio su ankstesniu klausimu klausimu. E, dabar e, išorės reikalų komisijos narė jūs, kaip paskirtasis komisaras, taip pat bendradarbiausime su delegacijomis ES. Taip pat būsite tarsi ES ambasadorius. Jūs matote, kad užsienio reikalų politiką vysto ponia Ašton ir jūs tarsi kaip ambasadorius ir tarsi jinai kaip vyriausiai įgaliotinė. Ar nebus tokio konflikto tarp jūsų vystamo užsienio reikalų politikos? Pone Pievilksai. Iš tiesų, iš dalies mes vystame tą politiką jau kartu. Pavyzdžiui, e, RELEX direktoratui yra e, subordinuojamos ES e, delegacijos užsienyje o kitos atstovybės yra suvaldinuojamos e, mūsų e, vystimo, e, vystimo reikalų generaliniam direktoratui. Mes taip pat bendradarbiavame su ponu Šalanu ir ponu Lujimu Mišeliu ir jie taip pat visų pirma dirbo tarsi komandoje, jie bendradarbiavo tarpusavyje. 96 straipsnis. Aš įmuosi priemonę tik tai sutardama su ponia Catherine Ashton, jeigu įmamasi priemonė pagal šitą straipsnį. Uh, Mes e, e, esam atsakingi ir biudžeto komitetui visi. Tačiau e, bendras užsienio reikalų vystimas yra ponios Ešton dispozicijoje. Kartais lyder, užsienio politiką lemsiu šiek tiek aš, o, o kartais ji. Ir tai bus mūsų vaisingas bendradarbiavimas. Ir aš nebejoju, kad mes iš tikrųjų nekovosime dėl savo įtakos. Mes sieksime bendrų tikslų. Pane Cimer, jums, jums žodis. E, Pone Pielgasai, jūsų e, santykiai su besivydančiam šalimis paremti tuo, kad jūs sakote, kad e, viešas paslaugos turi būti liberalizuojamas. Aš e, užduosiu Jums klausimą, kurį uždaviau prieš penkerius metus. E, kokią poziciją Jūs užimsite, kad e, šitas nuolatinis spaudimas viešo, viešai infrastruktūrai, kad būtų gaunamas geriamas vanduo, maistas, būtų iškeliamas į prioritetinės rytis? Šios paslaugos nebūtų, neturi būti teikiamos remiantis rinkos ekonomiką. Joms turi būti taikomi kitokie principai. Čia mes turime pažiūrėti, ar tai iš tikrųjų turi būti liberalizuotos paslaugos. Galbūt valstybinės įmonės imsis šių, šių paslaugų. Mes turime e, pažiūrėti, ar šios paslaugos turi būti liberalizuotos ar ne. Tačiau, žinoma, e, gali padėti šioks toks liberalizavimas. Svarbiausia, kad būtų pakankamai vandens, išvaraus gerimo vandens. Ir tai yra mūsų vystamosios politikos tikslas. Mes neprivalome pasakyti, kaip turi būti vykdoma politika. Tačiau turi būti siekiama tam tikro rezultatą. Vadinasi, mes turime patenkinti e, pagrindinius tikslus. Tai yra mūsų pagrindinės reikmes. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Mes nebūtinai e, brukame savo liberalizavimą. Tai ne vienintelė priemonė. Ir aš ir toliau sakysiu, kad mūsų programos yra sukurtos remiantis dialogų tarp priimančios šalies gavėjos ir tarp Europos e, komisijos arba Europos valstybės narės. Ar jūs žinote, kad ir kotonų sutartyje EPA, tai yra e, ARK, dėrybose yra nustatyta, kad oficialios arba viešosios paslaugos turėtų būti liberalizuotos. Kaipgi jūs norėtumėte pakeisti šitas sutarčių nuostatas? Jeigu jūs sakote, kad tai neturėtų būti pagrindinis ES politikos tikslas. Pasakytasis komisijos nariai, jums žodis. Mūsų svarbiausias tikslas yra regionalizuoti darbą Mes norime šitas ekonominės partnerystės, e, per sut, šitas e, partnerystės sutartis ir sprendimus sustiprinti mūsų regioninį bendradarbiavimą. Nes valstybės e, Afrikoje dažniausiai yra labai izoliuotos. Tik kartu mes galiu, galime sukurti bendrą ekonominę erdvę. Tačiau liberalizavimas tikrai nėra mūsų pagrindinis tikslas arba mūsų prioritetas. Mes manome, kad Afrikos valstybės uh, gali gauti daug naudos iš pasaulinės prekybos. Tačiau e, mes niekada nedarėme spaudimo toms valstybėms, kad jos liberalizuotų savo viešas paslaugas. Kotonu sutartyje. E, e, šis sutartis jau veikia, jūs žinote pagrindą, kaip atsirado šitas sutartis ir jūs žinote, kokie pakeitimai ten padaryti. Ir aš ir toliau sieksiu, kad šita raida, šita pokyčia, ypač kotonų sutarties, uh, tarnautų ir toliau šalių gavėjų interesams. Dabar ponui Messerschmidt suteiksime žodį. 45 sekundės, prašau. Tak for det. Jeg synes, det er lidt for uroligende, så lidt de går ud af øh, frihandelsaspektet. Dėkoju. Man kelia šiek tiek nerimo tai, kad jūs nelabai norite kalbėti apie laisvos priekybos aspektą arba kad jis man atrodo netoks svarbus. Norėčiau, kad konkrečiai pasakytumėte, ką manote apie tai, kokia turėtų būti ES strategija dėl laisvos priekybos. Ar mes turėtumėm tęsti daugia šalį procesą, kuris kol kas įstrigęs, ar mes turėtumėm siekti dvišalių susitarimų su partneriais. Dar vienas klausimas dėl Afrikos. Ar daugiau dėmesio skirsite pietų pietų ašiai ar šiaurės pietų ašiai? Gal galėtumėte atsakyti? Ponas Pybalks. Na, labai aišku, kad izolacija nepadeda pasiekti pažangos. Jei šalis bando atsiriboti nuo visų, ji tikrai nepasiekia gerų rezultatų. Tad žinome, kad visos šalis turi dalyvauti pasaulinėje prekyboje. Mes prekybos srityje ir prekybos konkrečiai su besivystančiom šalim tikrai turime daug patirties. Su kai kuriomis šalimis santykiai geriau klostos, su kai kuriomis praščiau. Pavyzdžiui, šalys, kurios įtrauktos į dešimtąjį vystimosi fondą. Kokia su jom padėtis? Gerėja priekyba, todėl kad 60 procentų priekybos yra nafta ir naftos produktai, 20 procentų žemės ūkis, 10 yra kiti gaminami produktai. Tad akivaizdu, kad reikia stiprinti tų šalių priekybos pajėgumus ir galimybės per laisvos prekybos sustarimus reikėtų skatinti šalis kurti savo rinką, stiprinti savo prekybą, tai yra bendradarbiauti tarpusavyje. Manau, labai svarbu kurti prekybos potencialą tose šalyse. Ekonominiai prekybos susitarimai gali padėti šalim gerinti tas galimybės, todėl kad per prekybą yra stiprinami ryšiai su kitom šalim. Aišku, tai nėra pats lengviausias sprendimas, tačiau taip pat turiu pabrėžti, kad mes nenorime primesti nieko tom šalim, norime tiesiog padėti joms palaipsniui atsiverti ir paraginti jas užsimti priekybą. Manau, kad reikia tęsti EPS vykdymą, nes jie pasiteisino su Karibų šalimis, taip pat judom prieki su kitom penkiom partnerystėm. Aišku, procesas nėra lengvas, bet aš tikiu, kad galime tęsti procesą. Jeigu mum nepasiseks, tai tuomet aš atvyksiu čia į parlamentą ir atsakysiu visus jūsų klausimus. Er Na, tačiau kyla įvairių klausimų. Panašu, kad e, daugia šalės dėrybos, pavyzdžiui, Dovos randas ir taip toliau nepasiteisino, jos žlunga. Pažiūrėkime, kas vyksta kitur, Merkosūro šalise, Amerikoje, Kinijoje, tos šalis dirba dvišalių pagrindų, o mes, ES, sėdime sudėję rankas, nesimam dvišalių susitarimų ir sakom, ne, ne, ne, reikia daugia šalių susitarimų. Tad aš ir noriu paklausti, ką Jūs manote, ar daugia šaliai susitarimai turi būti sudaromi ar dvišaliai? Na, ES labai svarbu integracija, tai yra labai svarbi vertybė. Man atrodo, kad eidami daugia šalių darybų būdu mes einame sunkiausių kelių, tačiau jis tikrai yra geras, nes jis užtikrina integravimą, bendradarbiavimą tarp daugelio partnerių ir tai yra geriausia, tai yra naudingiausia ištisiems regionams ir mums reikia regionalizavimo principo. Aišku, su kai kuriuom šalim, su kuveitu, pavyzdžiui, gal pakaktų ir dvi šalių santykių, bet mes ir toliau turime vykdyti daugia šalius E, partnerystės ryšius. Pirmininkė antraukė kalbėtoje. Dabar suteiksime žodinę prisijungusiems parlamento nariams. Dėkuoju, aš esu iš Šafeto vicepirmininkas. Jemenas. Atsiprašau, dabar norėjau steigti žodinę prisijungusiems nariams tačiau jų nėra. Tad dabar suteiksiu žodį susijusiems komitetams. Visų pirma, panas Paška iš užsienio reikalų komiteto. 3,5 minutės. Ar dabar galiu užduoti klausimą? Dėkoju. Jemenas tampa ekstremistų teritorija ir tarptautiniu mastu, tai tampa didžiulė problema. Mane informavo, kad e, sausio pabaigoje Londone vyks e, šiai temai skirta konferencija. Ar jūs dalyvausite, ar ten dalyvaus tik tai ponė Ešton, o galbūt jūs vyksite kartu? Ponas Pybalks. Na, Jemenas yra viena iš tų šalių, vienas iš tų pavyzdžių, kuris rodo, jog turime ES daugiau bendradarbiauti, geriau bendradarbiauti. Yra šalių, kurios kelia daug problemų, e, yra šalis, kurios gauna mažai pagalbos. Jemenas anksčiau gaudavo labai mažai pagalbos ir galima sakyti, mes tiesiog ignoravome Jemeną. Aišku, tas mūsų ignoravimas nėra pagrindinė priežastis dėl jų problemų, tačiau galbūt prie to prisidėjo. Dėl Londone vyksančios konferencijos aš kol kas dar nepasižadėjau dalyvauti jokioje konferencijoje. Uh, Aš e, dirbau komisaru penkis metus, tačiau dabar kol kas dar nesu paskirtas į naujas pareigas, viskas priklausys nuo parlamentų ir kol nebusiu paskirtas, aš tikrai nepasižadėsiu dalyvauti jokiose konferencijose. Tad kol kas to ir nepadariau, nes tikrai neaišku, ar aš gausiu šias pareigas. Papildomų klausimų nebus. Taigi suteiksime žodį užsienio reikalų komiteto atstovui ponui Arif, prašau. Tarptautinis prekybos komiteto atstovas, esu ne užsienio reikalų, ponė pirmininkė. Pone paskirtasis komisarė, kai dėl pagalbos finansavimo, pagalbai prekybai, ar esate pasirengęs pateikti detalų skaičiais paremtą pranešimą apie tai, kiek yra skiriama ir kaip, kaip bus tos lėšos paskiriamos? Atsakymas. Atsiprašau, sako komisaras. Atsakysiu angliškai, nes jūsų klausimas labai su, sudėtingas. Pagalba prekyba yra vienas tik tai visos šios dėlionės elementas. Ir tai yra sudėtingas dalykas. Nes ši pagalba pirmiausia reikštų, kad mes keičiame pagalbą į pinigus, bet taip nėra. Tai yra pagalba siekiant paremti prekybą. Štai kokia yra politika tikroji. Tai yra nauja vystomosios politikos grandis. Pirmiausia, bus sielia, siekiama paremti nacionalinę programą ir regioninės programas. Aš manyčiau, kad galbūt nereikėtų kalbėti apie specialią biudžeto eilutę. Tiesiog į interkomitetą grįšiu ir šį klausimą galėsime detaliai aptarti, nes klausimas yra tikrai labai svarbus. Mes po truputėlį didinome pagalbą šio tipo veiksmams, apie 20 milijardų turime tam dabar, bet mums reikia ir toliau sekti situaciją ir sekti, kaip geriausiai būtų galima čia teikti pagalbą. Taigi galutinio atsakymo neturiu. Tai yra, kaip jau sakiau, vienas elementas, mes jį žiūrime labai rimtai, aš manau, kad iniciatyva yra puikiai, tačiau turime pasižiūrėti, kaip tą iniciatyvą geriausiai tęsti, kad rezultatų pasiektume tokių, kurių norime. Svarbu, kad šalis sugebėtų dalyvauti globalioje prekybos sistemoje. Toks yra mano tikslas, pirmininkė. Ačiū. Ar yra papildomų klausimų? Ponas Arifa. Turiu paprastą klausimą papildomą. Norėčiau išgirsti jūsų poziciją dėl Fed integravimo į ES biudžetą. Iebalgs. Oui, les réponses très courtes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Europos vystimosis fondas. Atsakymas. E, taip, taip, pritariu tam. Aš apie tai jau esu minėjęs prieš keletą metų. Tiesiog sunku suprasti, kodėl tai yra kažkoks specialus fondas. E, tiesiog reikia parlamento nuomonės ir jeigu būtų pinigų vystimuisi, tai reikėtų jais pasinaudoti. Dabar yra įvairių, įvairiausių tų fondų ir tai kelia sunkumų. Aš manau, kad komisija turi aiškiai pasakyti, šį e, vystimosi fondą reikia būtiniausiai įtraukti į ES biudžetą. Pirmininkė, ačiū. Kolega Mitchell klausė, prašau. Peebles, you... Ačiū, pirmininkė. Pone Pybalks, savo atsakymuose kalbėjote apie maisto saugumą. Aš savo pasisakymę kalbėjau apie žemės nuosavybės klausimus. Ar jūs žinote, kad Pasaulio banko prezidentas uh, kalbėjo apie tai, kad Kinija galbūt investuosi besivystančių šalių pramonės e, kūrimą, pavyzdžiui, į Afriką. Ką Jūs apie tai manote? Ar manote, kad ES taip pat galėtų padėti pramoniai ir pačiom šalim auginti maistą savo ar panašiai? Ponas Pybalks. Na, Aš jau kalbėjau apie priekybą ir ypatingai AKR šalis. Visi žinot, kokia yra statistika, ji tikrai kelia daug klausimų, nes priekyba gaminamom prekiam yra tik 10 procentų ir to nepakanka. Tam, kad būtų sukūriama perdirbamoji pramonė, tikrai reikia daug investicijų. Yra sukurtos tam tikros investavimo priemonės, aš pats negaliu vertinti, kaip jos veikia Bet man atrodo, kad tokios priemonės būtų dalis atsakymo. Tai yra, turime remti investicijas, per kurias būtų kuriama pridėtinė vertė, užimtumas, darbo vietos. E, mums neturėtų rūpėti vien tik tai žaliavos iš besivystančių šalių. Ir savo pasisakymę aš taip pat minėjau, kad man svarbu, jog skiriama parama skatintų ilgalaikę ekonominę pačių šalių plėtrą ir vystimasi. Tad tai yra vienas iš galimų sprendimų, tačiau ne vienintelis. Be abejo, mes taikysim šį principą. Jūs, pavyzdžiui, minėjote maistą maisto organizaciją, maisto saugumo programą. Per šią programą tikrai pasiekėm gerų rezultatų. Tai yra teikėme ne maistą, kuris būtų valgomas, o sudarėme investavimo galimybės vietos ūkininkams, kad jie galėtų užsiauginti tą maistą. Tad tikrai rezultatai puikūs. Ir būtent ta programa yra geras pavyzdys, kaip turėtumėm dirbti toliau. Ponas Mičel, papildomas klausimas. Dėkoju komisarui už šį atsakymą. Ar galiu daryti išvadą, kad aš kaip pranešėjas apie šią maisto priemonę galiu sakyti, jog jūs pritarėte tai žemės nuosavybės e, programai, tiem principams pritarėte tam, kad reikia skatinti žmonės, padėti jiems užsiauginti maistą, kad jie galėtų išsimaitinti. Ponas Pybalks, taip. Žinau, žemės nusavybės klausimai yra didžiulis iššūkis, tačiau tai yra didžiulis potencialas bandome remti šį principą per vystomo bendradarbiavimo priemonę, per kitas priemonės ir mes tikrai turime raginti šalis pačias spręsti šį klausimą. Ir tai tikrai padėtų ekonominiam pačių šalių vystimuisi, nes tokio vystimuose nebus be nuosavybės principų. Buvęs mūsų ministras pirmininkas e, apie šį principą turėjo išmokti sunkiuoju keliu. Mūsų šalyje buvo daug problemų dėl nuosavybės principo ir jo įgyvendinimo, tad iš patirties žinome, kad šis klausimas labai svarbus ir tik tai sprendus šį klausimą galima judėti toliau. Cashman, you have the floor. Thank you, Madam President. Pone Kašmanai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtas komisijos nary. Kaip žinote, žmogaus teisės yra pažinėjimas ir vaikų teisės pažinimas besivysinčiame šalyse Malavija, Burundija, pavyzdžiui, ir taip pat gėjų teisės yra pažeidinėjimos. Ir aš dabar, savodamas savo komitetui, aš norėčiau paklausti apie žmogaus teisės ir ko, kokios yra sąlygos nustatomas pavyzdžiui, neteikiant e, pagalbos, jeigu yra pažinimas žmogaus teisės, jeigu žmonės spaudžiami už savo mintį, žodžio laisvę, arba žmonės turi, yra užkesti, pavyzdžiui, živ. Ar jūs dėrybose, e, persvarstydami sutartis su, su, su šitomis šaltimis, atsižvelgsite į tas sąlygas? Aš visiškai pritariu šitams principams. Tai dėl to mes nesidarėme, nes iš tikrųjų mes patys grindžiame savo vertybės būtent šiais principais. Ir jie turi tie principai išlikti. Žmogaus teisės. Aš neprisimenu Kairo e, sus, sus, e, susitikime, mes e, priėmė sprendimą dėl šių principų. Aš neprisimenu tikslios formuluotės, kurias paminėjote. Tačiau ten buvo panašiai pasakyta, kad mes turime žmogaus teisės gerbti visomis jos formomis. Tai yra bazinė mūsų pozicija, nuo kurios mes e, tarsi atsispirėme. Tuo principu mes laikome. Ir tarptautinė bendruomenė laikosi šių principų ir tos valstybės, e, su kuriomis mes deramės dėl kotonų susitarimo, taip pat turi gerbti šių principus. Papildomą klausimą norėtumėte užduoti. Ačiū, paskirtasis komisijos nariai. Aš e, e, džiaugiuosi, kad jūs pritarėte tam. Ar jūs kalbėjote su e, kitais e, komisijos nariais, ar jie pritarė lesbiečių ir gėjų e, teisų apsaugai derantis dėl kotonų sustarimo. Pone Pievalks, iš tikrųjų aš turėsiu e, juos įtikinti. Tai yra mūsų principai, kuriuos mes e, tikime. Ir jeigu mes tikime kažkuo, tai mes negalime dėrėtis dėl tų dalykų, mes negalime jų atsisakyti. Tai yra paprastas dalykas. Nes jeigu mes atsisakysime tokių principų, tai mes prasime savo pačių orumą. Tai, tai yra, tie principai tai yra mūsų savastis. Tai esame mes. Mes negalime peržengti savo pačių tikėjimo ir atsakyti jo. Žodis ponui Gerins. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kitas klausimas yra susijęs su regioninė dimencija. Ar kalbėtume apie saugumą, ar kovą su lygomis, ar apsirūpinimu energetikos ištekliais negalime pamiršti regioninio ligmens, kalbant apie šios klausimus. Norėčiau priminti, kad Louis Michel buvo parengęs ištisą viziją šiuo klausimu. E, partnerystės, ekonominis partnerystės sutartyje buvo e, šis matmuo įvertintas. Mano klausimas būtų toks, kokias priemonės plėtosite, kad tie 28 veikėjai, 27 valstybės narės plus komisija e, kreiptųsi į labiausiai pasirengusius pa partnerius. Pone Piebalks, jūs turbūt žinote, kokia bus, tolės, kokia bus klausimo pabaiga ir galite jį atsakyti, net neišklausęs iki galo. Ponas komisaras, aš tikrai džiaugiuosi tuo, didžiuosi tuo, ką nuveikė kolega Louis Michel. Uh, E, gynėjai, gynėjos konakrio susitarimas, kas dėl to dėrėjosi, Burkina Faso e, prezidentas su regioninių organizacijų parama dėrėjosi su mumis, lygiai taip pat Pietų Afrikoje. E, regioninė dimencija mums padėjo, tikrai padėjo tartis dėl šių susitarimų. Buvo atsakingas už energetikos reikalus ir einančias pareigas. Man teko susikti su regioninių organizacijų atstovais vakarų Afrikoje konkrečiai ir vakar, pietvakarių Afrikoje. Ir aš manau, kad jie yra profesinių požiūrių labai gerai pasirengę ir labai brandus. Turime šansą, kad tas regioninis bendradarbiavimas pavyktų. Jeigu mums pavyktų įtikinti uh, šį bendradarbiavimą plėtoti, būtų puiku. Tai bus nelengva, tačiau turime daryti viską, kad pasisektų. Ar turite, ponė Gerins, papildomą klausimą? Ekonomijos partnerystės sutartys turi tikslą atverti regionus pasauliui, pasauliniai prekybai. Tačiau tai nereiškia, kad tuo pat metu nereikia skirti jokio dėmesio vidaus prekybai. Kaip jūs ketinate plėtoti tarp regioninę prekybą? Aš manau, kad to, tos prekybos rūšys yra to paties medalio dvi pusės, ne vienos nevalia pamiršti. Atsakymas. Aš manyčiau, kad pirmą reikia susitelkti prie infrastruktūros projektų. ES taip pat infrastruktūros projektų trūksta. Afrikoje jų trūksta dar labiau. Jeigu nėra išplėtota infrastruktūra, kaipgi prekiausi? Aš manau, kad infrastruktūra yra ramstis visomosios politikos. E, ar kalbėtume apie energetiką, ar apie transportą. Tų dalykų plėtojimas atveria didesnės galimybės. Jeigu pavyks plėtoti ekonominę partnerystę, tai reiškia, kad kalbėsime apie tam tikrą ekonominę erdvę. Tai reiškia, tai yra taip pat papildoma pridėtinė vertė. Taigi turime apimti visas sritis, žiūrėti, kaip geriausia galima būtų investuoti į infrastruktūrą ar į aktyvę gamybą. Commissioner Designate. The ECR believe that the European Development Fund is. Dėkoju. Na, mes manome, kad vystimosi fondas tikrai yra neatsijama mūsų politikos rytis ir turėtų būti trauktas į bendrą biudžetą ir procedūras. Tokiu būdu išspręstumėm e, trūkstamos kontrolės ir priežiūros klausimą. Ar pritarėte tam, kad EVF būtų įtrauktas į bendrą biudžetą ir kaip manote, kokiu papildomu žingsniu reikia imtis, kad tai būtų padaryta? Ponas Pybalks. Taip, pritariu. Šio fondo įtraukimas į biudžetą labai svarbus ir būtinas. Visų pirma, dėl parlamentinės kontrolės, taip pat ir dėl daugelio kitų dalykų. Na, man atrodo, kad visų pirma, AKR partneriams reikia paaiškinti, koks yra procesas, kad jie nieko nepraras. Vienas iš, viena iš grėsmių yra ta, kad gali būti pakengta mūsų santykiams su AKR, jeigu visko iki galo neišaiškinsim. Tad visų pirma turime įtikinti savo partnerius, kad jiems irgi reikia dalyvauti šiame procese, kad jis svarbus. Antras dalykas, turime dirbti kartu su valstybėm narim ir įtikinti jas, kad tai būtų geras žingsnis ir kad jį reikia žengti. Tai būtų du svarbiausi aspektai, tai yra e, partneriai šakai ir šalių, taip pat ir pačios valstybės narės. Reikia visus įtikinti, kad tai yra geras žingsnis, kurį, kurį turime žengti. Papildomas klausimas. Taip, Kongo Demokratinė Respublika prieš Kalėdas atsisakė išduoti leidimą komisaro Degukti vykti į jų šalį, kuris turėjo išnagrinėti, kokia yra padėtis vietoje. Tad kaip reikėtų elgtis tokiais atvejais ir kaip jūs elgtumėtės ateityje, jeigu jum būtų uždraustai vykti į tą šalį, kuri gauna vystomąją pagalbą iš ES? Na, tikrai sudėtingas klausimas, jeigu jums neleidžia įvykti į šalį. Vien dėl to, kad tam tikri jūsų pareiškimai buvo netinkami. Tikiuosi, kad e, man neteks atsidurti tokiuose situacijose. Manau, kad mes privalome sakyti tai, kuo tikime Taip pat turime pasitelkti tuos mechanizmus, kurie yra numatyti kotonų susitarime pagal 8 straipsnį, politinės konsultacijos pavyzdžiui. Ir bent jau dabar yra bandoma mobilizuoti visą dėrybinę komandą, e, kad padėtumėm e, savo partneriams ir kad būtų pakeistas sprendimas. Tikrai sprendimas neleisti kažkam atvykti į šalį dėl jo pareiškimų yra ne pats geriausias Galbūt tai, ką jis pasakė, įžeidė tą šalį, tačiau jis išsakė tavo poziciją. Vienai par kitaip, aš tikiuosi, kad komisijai pavyks išspręsti šį klausimą prieš man pradedant eiti šias pareigas ir tikiuosi, kad e, eidamas šias pareigas aš neatsidursiu tokioj padėti, nes tai sužlugdytų santykius su viena ar kita šalimi. Juk nuo to nukenčia ne vyriausybės, o piliečiai eiliniai žmonės. Tad reikia stengtis elgtis diplomatiškai, tačiau taip pat aiškiai išsakyti ir savo nuomonę. Dėkoju. Pone Keller. On policy coherence, do you commit your... Dėl politikos nuseklumo. Ar jūs įpareigojate peržvelgti žemės ūkio ir žvėdykystės uh, e, politiką, būtent atsižvelgiant į vystimusi politiką. Ir kitas klausimas, ar jūs galite nurodyti, kaip jūs apibrėšite visą ES strategiją ir kaip jūs matote jos poveikį vystimusi politikai. Pane Pievalks. Vystimasis e, yra krypsta dviem e, kryptimis. E, jūs prisiminsite, kokios reformos buvo įgyvenintos ir kokias mes planavome ir kaip e, vystimosi komisaras aš e, visą laiką norėsiu vystimosi politikos poveikį vertinti, kad jinai vyktų taip, kaip nustatyta. Ir mes iš tikrųjų kontroliuosime, kaip tai vyksta. Dar kitas dalykas. Kitas e, mechanizmas, tai būtent, kad mes imamės tam tikrų priemonių, komunikate nustatytų, mes užtikriname maisto saugumą, mes nustatome ką reikia pakeisti, būtent siekiant tam tikrų vystimosi politikos tikslų. Tai yra dvi pusės. Viena, viena vertus mes sakome, nedarykite to, nes tai daro žalą. Kita, kita vertus mes sakome, atlikite tam tikrus veiksmus, nes jie skatina vystimasi. Aš nežinau dėl ES politikos, man čia truputį miglota šitą politiką. Kaip aš supratau, vystimosi politika turi būti nustatyta tinkamai. Tai turi būti nustatyta nuosekli politika ir bandoma įtraukti į jos taikymo sritį kažką naujo, jeigu kas atsitinka. Tai toks yra tarsi pliuso koncepcija. Mes pridame vis naujus dalykus prie šitos politikos. Ir e, tai mes darome ir vykdami reformas vis šios šalyse. Tačiau e, ES politika turi būti patikrinta. Šita, šitas pridėjimas vis naujų politikos krypčių, man atrodo, nėra tinkamas sprendimas. Aš manau, e, schema pati yra neaiški. Tai tarsi e, klaidžiojimas veidrodžio kambaryje. mes negalime pasakyti, kad va, šitas kelias yra teisingas, o kitas yra neteisingas. Na, mes galime sutarti dėl tų ODA tikslų vadinamųjų, klimato, kovos su klimato kaita finansavimo besivystančiose šalise. Ankstesnis komisaras sakė, kad mums reikia patiksrinti mūsų prioritetus, atsižvelgti į darbų tvarkarašius planuotus valstybių, ponė Pibelks. Atsakykite į visą klausimą, nors viso jo išklausyti neturėjot galimybės, ponas Pibelks. Aš manau, kad iš dalies šis klausimas yra kartu ir atsakymas. Aš manau, kad turime imtis aktyvios pozicijos. 12 ir 5 tai nereiškia, kad čia kalbame apie kažkokią papildomą veiklą. Tiesiog turime būti aktyvesni. Tai nereiškia, kad kažkas dirbo, kažkas nedirba nieko. Tiesiog reikia veikti aktyviau. Pone Trifler, prašau. Oui, suite à la crise alimentaire en 2008, les données. Dėl maisto produktų krizės tarptautiniai donorai minėjo, kad didesnį dėmesį reikia kreipti žemės, sektor, žemės ūkio sektorių. Ten yra skubiai spręstinų dalykų, kuriuos reikia kelti tarptautinių lygių, pasaulinių lygių. Svarbiausia yra įgyvendinti tūkstantmečio tikslus. Ką jūs apie tai manote? Antra, tvarus žemės ūkis galėtų būti plėtojamas vystant šeimos ūkius, e, taip pat plėtojant regionį bendradarbiavimą ir remiantis bendradarbiavimų vystimuisi. Ar Europos komisija turėtų ką pasiūlyti šioje srityje? Pone Piebalks, žodis jums. Visi klausimai yra ganėtinai sudėtingi. Pradėsiu nuo tūkstantmečio tikslų. Manau, kad pirmasis tikslas yra tikrai aiškus. Mes turime įgyvendinti šios tikslus. E, komisija turi tokį tikslą, turime veikti visose srityse, tiek tarptautinių lygių, tiek nacionalinių lygių, kad būtų galima tūs tikslus pasiekti. Kai dėl tvaraus žemės ūkio plėtojimo, tai yra numatyta, mūsų programoje mes galime remti nacionalinės iniciatyvas, regioninės iniciatyvas. Aš negaliu kalbėti apie stambius ūkininkus ar smulkius ūkininkus. Manau, kad ir vieni, ir kiti turi turėti galimybę e, plėtoti savo turimą ūkį. Dėl to turi apsispręsti pats savininkas to ūkio, kaip jis tą savo ūkį plėtos. Kiekvienas darbas turėtų teikti naudą. Tačiau tuo pat metu jis turi būti toks, kuris leidžia žmogui išgyventi. Manyčiau, kad turime skirti reikiamą dėmesį žemės ūkiui, suprantama, tačiau numatė tą priemonę, kur vadėsi Food Facility, mes radome gerą metodą žemės ūkiui paremti besivystančiose šalyse. Madame Sifler, est-ce que vous avez une question qui fait suite? Papildomas klausimas. Norėčiau paklausti štai ko. Kai dėl smulkių žemės ūkio vienetų E, besvystančiuose šalise svarbu vaidmenį čia vaidina moteris, nes būtent ant jų pečių tie smulkus ūkiai laikosi dažniausiai. Ar turite numatęs kažką, kas padėtų toms moteriams, ar egzistuoja kokios nors tikslios priemonės, konkrečios priemonės šio klausimu? Prašom, ponė Pievals, atsakykite. Klausimas yra tikrai labai smulkus. Aš manau, kad programuose yra numatyta priemonių smulkiems ūkiams plėtoti, nes mes nemanome, kad ūkio dydis turėtų būti e, kriterijus skirstant paramą. Ta pati programa numatyta žemės ūkio apima taip pat ir smulkiuosius ūkius. Tokia yra mūsų politika. Dėkui. Merci, Pirmininkė, ačiū. Pereisime prie antro klausimų tūro. Dabar klaus kolega Dominik Bodys, jis yra iš užsienio reikalų komiteto. Prašau. Ponas Bodys, ačiū. Pone komisarė. Po sprendimo uždaryti požeminius tunelius į gazos regioną daugiau nei 2 milijonai žmonių tapo visiškai izoliuoti ten nebegali patekti jokio pobūdžio aprūpinimas. Nei iš Egipto pusės per tos požeminius tunelius, nei kitaip. Taigi susiklosi tokia situacija, kurią galėtume pavadinti krizinė situacija gazos ruožė. Kokį vaidmenį čia gali sunaudu, suvaidinti Europa, kad būtų galima tą ruožą plėtoti. Pone Piebalks, žodis jums, nors manyčiau, kad čia ko gero yra humanitarinės pagalbos klausimas. Na, taip, jūs teisi, ponė pirmininkė. Mano kolegė ponė Jėleva taip pat atsakinės rytoj parlamentui, tačiau dar kartą galėčiau pasakyti, kad Palestinai padėti ES skiria didžiausias lėšas. Daroma viskas, kad būtų galima ten pagerinti humanitarinę padėtį. Mes taip pat įgyvendiname kaiminystės politiką ir pagal, taip pat, pagal ją taip pat įgyvendiname atskiras programas. Tačiau aš esu atsakingas tik už tai, kad privalau vertinti, kaip efektyviai pagalba yra teikiama. Aš esu komisaras atsakingas už pagalbos koordinavimą, tik tiek. Aš manau, kad klausimas yra iš tiesų labai svarbus, nes turime kalbėti apie taikos įtvirtinimą, tai yra sudėtingas dalykas. Kai susikloso tokia sunki humanitarinė situacija, negalim slėpti galvos mėlyje, turime skirti reikiamą dėmesį tiems klausimams spręsti. Ačiū. Ar turite papildomą klausimą? Regis ne. Tad, sako pirmininkė, suteikiu žodį tarptautinės prekybos komiteto atstovui ponui Žadu. Ačiū, ponė komisarė. Jūs parodėte didelį susidomėjimą ekonominėmis pagalbos sutartimis. Kartais tos pagalbos, kartais tos sutartys pasirodo neefektyvios, kadangi jūs nesate atsakingas už ekonominės partnerystės sutartis. Kaip bandysite pasiremti 208 straipsnių, kai diskutuosite su savo kolega atsakingu už tarptautinę prekybą. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad galite remtis Europos parlamento paramą. Ačiū. Atsakykite, ponė Pyvalks. Uh, oui, Komisaras Pyvalks. Aš ties, man tiesiog sekasi, nes komisaras Degucht perims kaip tik tarptautinės prekybos reikalus. Ir jis tikrai šios klausimus puikiai žino, turi nemažai patirties. Jis žino, kad vystimosi klausimai yra glaudžiai susiję su prekybos reikalais ir kad svarbu į ekonominės partnerystės sustarimus šį aspektą įtraukti. Ir aš esu tikras, kad mums susitarti pavyks. Norėčiau, kad visada pabrėžti štai kokį dalyką. Visi sprendimai Europos komisijoje yra komisarų kolegijos sprendimas, tai yra kolegialus sprendimas. Ir aš kiekvieną kartą turiu galimybę pareikšti savo nuomonę ir galiu pabandyti pakeisti kolegų nuomonę, jeigu man atrodo, kad yra siūlomas ne visai geras dalykas. 208 straipsnį aš manau, kad galėsiu pataik, pritaikyti visai nesunkiai. Aš manau, kad jeigu pasakysiu, kad štai šiuo atveju mes turime taikyti 208 straipsnį, aš manau, kad ponas Degucht puikiai supras tokį mano žingsnį. Mes su esam kartu dirbę, jis yra dialogo žmogus. Ekonominės partnerystės sutartims buvo būdinga tai, kad pradžia buvo tikrai buvo tikrai sunkiai pavykęs dalykas. Pradžioje buvo padaryta daug klaidų. Mes turėjome atlikti didelį aiškinamąjį darbą. Iš pradžių jis sunkiai sekėsi arba nebuvo daromas. O dabar matau, kad daug kas pasikeitė ir tie sustarimai vis dėlto suteikia didžiulių galimybių Afrikos valstybėms. Ar turi papildomą klausimą, klausia pirmininkė? Taip. Įsivaizduoju, kad jūs pirmiausia turėtumėte įtikinti Afrikos valstybės, nes jos su nepasitikėjimu žiūri tai, kas siūlo ES. Kitas klausimas yra finansų liberalizavimas pagal ekonominės partnerystės sutartys tai yra numatyta. Tie susitarimai dažnai dar labiau pažeidžiamas padaro e, tas e, besivystančias valstybės finansų krizės akivaizdoje. Kas siūlote, kad situacija keistusi? Atsakykite, pane komisarė. Mes ėmėmės keleto priemonių, kad būtų galima kovoti su finansinės krizės pasiekmėmis. Mes sukūrėme vadinamąjį flex facility priemonę. Jis sudaro pusę milijardo eurų. Visa tai yra tie žingsniai, kurių ėmėmės finansų kriziai palengvinti. Kita vertus, valdžia to šalies turi dirbti skaidriai, kad būtų noro investuoti į tą šalis jo kol kas trūksta, dėl to galbūt investicijų Afrikoje ir nėra pernelyg daug. Reikia taip pat tinkamai parengti kontekstą, kad tos investicijos galėtų būti daromos. Tai štai, sako pirmininkė, dabar turėtume pereiti prie kitos, kito mūsų darbo etapo. Jeigu kažkas mano, kad komisaras net nepa, nepakankamai samiai atsakė vienus ar kitus klausimus, prašysim jį atsakyti dabar. Tokius klausimus turiu tris užsirašytus. Pone Piebalks. Mes neturėjome, kada jų išversti, paskaitysiu juos angliškai. Dėl laisvosios pagalbos sutartimi su Kolumbija, ar laikysitės vystimosi tikslų, ar tiesiog prekybos interesams skirstė prioritetą. Antras klausimas. Ar galėtumėte tiksliau atsakyti, kas yra atsakingas už e, programavimą ir įgyvendinimą vystam, vystomosios e, pagalbos priemonės? Parlamento prerogatyvos e, peržiūrint šią priemonę. Kai ką apie tai manote? Ir dabar suteikim žodį atsakyti. First point, any decision in the college. Pirmiausia, kolegijos sprendimai yra priimami kolegialiai. Ir uh, sudarant susitarimą su Kolumbija, mes pažiūrėsime į šitos, į pokyčius šiose valstybėse. Ir 29 straipsnis gali būti taikomas šiam susitarimui. Dabar dėl uh, visamos pagalbos. Iš tikrųjų, pakankamai sudėtingas dalykas. Kasgi vyksta dabar? E, šis visamos pagalbos e, e, instrumentas yra planuojamas RELEX, tai yra užsienio ryšių generalinio direktorate. Jis turi būti aptartas ir perduotas išorės veiksmų tarnybai. Ir ten turi būti nutarta, kaip atrodė šita priemonė. Ir tai turi nuspręsti būtent vyriausiai galiotinis. Taip pat užsienio reikalų e, komisijos narys. O toliau tai grįžta pas mane šitas klausimas, nes aš atsakingas už vystymą. Ir tada aš remdamasis e, mano tarnybos e, pasiūlymais toliau nagrinėjau šitą klausimą. Kokios minties turi būti ši priemonė, čia nusprendžia taryba, parlamentas. Ir aš taip pat atsakingas už įgyvendinimo šios priemonės Ir aš turiu atlikti vidutinio laikotarpio e, peržiūras, kaip mes pasiekėme savo nustatytus tikslus. E, atsiprašau, dėl e, trečio klausimo. Akivaizdu, kad aš visiškai atsakingas esu parlamentui. Aš esu pasiekiamas parlamentui 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Aš esu čia, aš at... vykdau visus į savo įsipareigojimus, atsakau visus jūsų klausimus ir kiekviena valstybė gali būti aptarta viena po kitos, kaip tik tai parlamentas pagėdaus. Nes mūsų svarbiausias dalykas, kad e, aš būčiau visiškai atsakingas, visiškai skaidrus. Ir e, tokio principo aš laikiausi ir būdamas e, už energiją atsakingas komisijos narys. Tai yra demokratiniai principai. Ačiū. Dabar spontaniškų klausimų antroji sesija. Ši sesija yra skirta e, visai ES strategijai. Ar, uh, I will speak in Romanian. Uh, puteți uh, explicita... Pone Kretu, komisarė, gal galėtumėt paaiškinti savo poziciją dėl uh, finansavimo, kuris yra fragmentuotas, to finansavimo, kuris dabar skiriamas išeiti iš krizės. O antras klausimas, kokie jūsų tikslai dėl stabilumo siekiant tvaraus augimo Europos Sąjungoje? Kada parengsite sąrašą dėl to, kokius politikos nuseklumo instrumentus norite įgyvendinti ir kaip įtrauksite pilietinę visuomenę? Pone Levin. Dėl politikos nuseklumo. Jūs minėjote žvejybos partnerystės susitarimus. Ar manote, kad teisinga skirti sektorinę pagalbą vietos žvejybai Afrikoje, e, kai tuose pačiuose vandenyse galima leisti žvejoti ir Europos laivams? Ponas Pybalks? Na taip, kartais mikrofonas įsijungia, kartais nekyla tam tikrų techninės sklandumų. Pone Krėtų, dėl pagalbos efektyvumo. Tai tikrai didžiulis iššūkis tiek pasaulio mastu, tiek ES viduje. Yra parengtas tam tikras veiksmų planas, jis pagerino padėtį, nes dabar skiriama pagalba yra geresnė, už ją geriau atsiskaitoma, pasiekim geresnių rezultatų, tačiau dar tikrai padėtis nėra tobula, reikia dar daug ką keisti ir tikrai veiksmingumo siekti didesnio. Esame patvirtinę tam tikras gairias, tam tikrą vadovą e, ir galima sakyti, kai yra tam tikras modus operandi. E, ten numatytos tam tikros taisyklės, kaip stiprinti veiksmingumą pagalbos. Man atrodo, ES viduje kyla tikrai dar nemažai iššūkių dėl veiksmingumo pagalbos, dėl veiksmingo skirimo. Toliau kitas klausimas dėl vidutinio laiko tarp peržiūros. Na, dabar jis vyksta ir jei aš būsiu paskirtas eiti šias pareigas, aš tikrai stebėsiu procesą. Kiek žinau, parlamentas dažniausiai pakviečia atvykti komisijos narius ir padiskutuoti įvairiausiais klausimais, tad e, jei aš būsiu paskirtas šias pareigas, tikrai nedelsant susisieksiu ir su pilietinės visuomenės atstovais, suderinsim, kada galim susitikti. Tikrai uh, E, bendravimas su tokia pilietinė visuomenė nėra kažkokia naujovė. Jų komisija, kad ir pati priimdama sprendimus, anksčiau ar vėliau nori išklausyti ir kitų nuomonės ir laikosi tokios pozicijos. Kai aš buvau energetikos komisaras, tai irgi taikiau šį principą ir tikrai tai nėra pats lengviausias būdas, bet jis svarbus. Toliau dėl sektorinės paramos. Šį klausimą dar turėčiau aptarti su savo kolegomis. E, žvejybos partnerystės susitarimai arba tokios paramos susitarimai yra labai specifiniai, ypač šiuo pereinamuoju laikotarpiu. Mums labai svarbu, kad tos šalys sukurtų konkurencingą žuvininkystės sektorių. Juk e, vėliau mes joms skirsime mažiau vystomosios pagalbos arba iš vis ją nutrauksime. Tad tai yra mūsų pačių interesas užtikrinti, kad tos šalys išvystytų savo potencialą per tokius susitarimus. Na, man atrodo, kad didesnių problemų dėl to dabar ir nekyla. Aš tikiuosi, kad nekyla. Nepamirškime, kad turime užtikrinti teisę žvejoti tom šalim, o antras dalykas, visai atskiras dalykas, yra parama vietos žvėjams. Ir man atrodo, kad tie du dalykai yra visiškai atskiri, nesuprantu, kodėl juos reikia susijęti. Tikrai jie tarpusavį nėra siejami kaip tam tikros sąlygos ir nieks nepriklauso nuo to, ar yra susitarimas ar ne, todėl kad lėšos skiriamos pagal partnerystę susitarimai yra atskiros lėšos ir jos visai nesusijusios su pagalba vietos žvėjams. Dėkoju, pradėsime kitą etapą.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 e, namų ūkiams nebūtų iš, ne, neiškiltų pavojus ir kad jūs pasiektumėte tūkstantmečio e, vystimosi tikslus, kokių konkrečių priemonių jūs imtumėtės, kad valstybės narės imtųsi savo konkrečių įsipareigojimų ir vykdytų savo pažadus. Ypač savo pažadų, kad bus teikiama pagalba vargiausiam šalims. Pone Pievals. Situacija yra sudėtinga, kad e, ir žinote, kad tik tai gruodžio mėnesį E, Bruselėje valstybių vyriausybių vadovai pasakė dėl ekonominės krizės. Mes e, patvirtiname savo įsipareigojimus, kad bus teikiama pagalba besivystančiams šalims. Aš suprantu tai tik tai vienu būdu. Mes įsipareigojame 0,7 e, bendro vidaus produkto 2015 metais, kad ES, e, kad jisai būtų skirtas vystamoji pagalbai. Aš e, e iš tikrųjų sustinku su e, finansų ministrais ir e, primenu jiems. Aš galiu patvirtinti, kad vienbalsiai tai prieėmė valstybių ir vyriausybių vadovai. Šitas įsipareigojimas yra vienbalsiai priimtas. Ar jūs norėtumėte dar kažko paklausyti? Ar jūs manote, ar, ar, ar kad reikia naujų įsipareigojimų, kad būtų pasakyti tikslai nustatytų laikotarpių. Aš, aš nedalyvavau jungtinių tautų procesuose, vykdamas savo ankstesnės užduotis. Tačiau tūkstančių vystimas tikslai buvo suplanuoti ir vystami. E, mes, par, jeigu sieksime naujo konsensuso, mes prarasime visą tai, ką mes buvom pasiekę iki to. Todėl aš sakyčiau, kad e, tūkstančio vystymo ciklai yra šventa karvė. Mes ne, negalime liesti šių tikslų. Tai yra globalus susitarimas, mes turime vertinti šį susitarimą ir stengtis jį pasiekti. Ir e, e, šitie tikslai yra pakankamai E, ambicingi ir ryštingi čia mes klimato kaitą norėjome kovoti su e, e, skurdą išnaikinti. Svarbiausia yra ne tai, ar mes materialiai įgyvensime šiuos iki galo įsipareigojimus, tačiau svarbiausia, kad mes dėtume pastangas ir siektume. Jeigu mes blaškysimės, tai mes nepasieksime šių tikslų niekada. Ponas Jyvo Fagel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš bijau, kad jums reikės vertimo, nes aš kalbėsiu sloveniškai. Neaišku, ponė Pibalksai, e, kada yra kas iš tiesų pažymi, kad valstybė neįvykdė savo įsipareigojimų, nes tokių valstybių skaičius didėja. Ir tos šalis priklauso tai, tai sryčiai, e, kurią jūs užsimsite, jeigu būsite tai patvirtintas vystimosi komisijos nariu. Mes girdėjome apie Jemeną kaip vieną kandidatą tokios šalies, kuri, kuriai nebus teikima pagalba, kuri kelia susirūpinimą Pone Piepilsai, jums žodis. Aš manau, kad tai yra labai mm, sudėtingas klausimas, nes ką jūs e, vadinate savo, savo e, uh, įsipareigojimu neįvykdinčia šalimi arba e, blogąją šalimi. Mes tokios terminologijos nebenaudojame. Mes naudojame tokią terminologiją - trapi arba pažeidžiama šalis, arba šalis, uh, kurie susidarė pažeidžiamą situaciją. Mes turime nustatyti, koks tas pažeidžiamumas ir kaip tada spręsti to šalies problemas. Ar reikia e, paramą skirti, pavyzdžiui, jiems planuojant savo biudžetą arba imtis tam tikrų konkrečių veiksmų. Aš nepavadinčiau Jemeno blogąją arba pažeidžiamą valstybę. Jemenas yra visai kitokioje situacijoje. Mes turime tikrą problemą, mes turime rasti jos sprendimo būdą, tačiau Jemenas kaip valstybė egzistuoja, tai yra realybė. Todėl mums reikia surasti būdą, kaip spręsti tą šalį iš, ištikusią terorizmo problemą. Ir, ir jemeniečiai taip pat reagavo, jie ėmėsi tam tikrų priemonių, jie, jie patarė tam tikras išvadas, kai buvo užpultos ambasados. E, aš manau, e, kad mes turėtume tęsti e, tą pačią, tą pačią tą patį darbą, ką pradėjo mano pirmtakas. Mes turime nustatyti pažeidžiamas valstybės ir spręsti jų problemas. Mes kreipiamės į e, biudžeto, kontro, biudžeto kontrolės komitetą. Mums reikia susitarti dėl šitų, dėl šitų problemų sprendimo su biudžeto kontrolės komitetu. Ačiū už šį atsakymą. Ačiū. Iš tikrųjų, e, pritariu šiam atsakymui šiuose rūmose prieš dvi valandas mes e, klausomės diskusijų su ponia Ešton. Ji nesijėmė tos iniciatyvos. kad parlamentas taip pat dalyvautų skiriant dele, delegacijų vadovus. Tai yra visiška, e, ponios Ašton, atsakomybė. Mes turime remtis Lisabonos sutartimi. E, tai yra tarnyba, kuri e, yra jos valdžioje ir ši situacija yra sudėtinga. Aš visiškai ją paremiu, nes ji remiasi būtent sutartimi. Ačiū. Nepaisant tų gražių žodžių, daugelis vystimusi projektų trečiame pasaulyje yra vykdoma tų įmonių, kurios yra įsiregistravusios vadinasiuose mokesčių rojuose. Kitaip tariant, kapitalas dinksta, besivystančios valstybės jo netenka. Visą tai rodo, kad tikrai labai trūksta skaidrumo. Taigi parlamentas čia turi suvaidminti jam tenkantį vaidmenį. Pažiūrėkime, koks yra ir Europos investicijų banko vaidmuo, jis galėtų prisidėti. Ką jūs manote turėtumėm daryti? Ponas Pybalks? Tai labai sudėtingas, rimtas klausimas. Džiaugiuosi, kad pastarojų metu besivystančios šalis pradėjo daugiau dėmesio skirti mokesčių rojų klausimui. Aš esu iš naujos valstybės narės ir man šis klausimas ne visuomet buvo aiškus. Mes patys esame daug nukentėję nuo tokių mokestinių rojų, e, kai ta padėtis nebuvo kontroliuojama tarptautinės bendruomenės. Tad atsakymas būtų toks, turime padėti besivystančioms šalims toliau kovoti su mokesniais rojais. Na, aš e, pastikslinu, kokia padėtis yra mano rinkiminėje apygardų, mano šalyje. Ir pastebėjau, kad padėtis yra daug geresnė, nes yra jaučiamas sprendimas iš tarptautinės bendruomenės. Labai svarbu išlaikyti tai, ką jau pasiekėme. Uh, Dėl komisijos tarnybos ir viešųjų lėšų turime padaryti viską, kad lėšos neatsidurtų mokestiniuose rojuose. Negalime leisti, kad patys remtumėm mokestinius rojus ir tokiu būdu pakenktumėm besivystančiam šalim. Negalime to ignoruoti, e, turime kovoti su mokestiniais rojais, turime juos išnaikinti, todėl kad jie tikrai nėra naudingi besivystančiam šalims nei mums kova su, besivys, su mokesniais rojais yra svarbesnė netgi besivystančiam šalim negu išsivyščiusiams. Mes tikrai negalime ignoruoti tokių reiškinių. Na, bet aš tikrai uh, paraginsiu savo tarnybą spręsti šį klausimą, kiek galima aktyviau ir paraginsiu juos nevykdyti jokių operacijų, jeigu kyla grėsmė, kad lėšos atsidurs mokesniuose rojuose. Ar bus papildomas klausimas? Taip, komisarė. Sakote, kad išsivystęs pasaulis turi dėti daugiau pastangų, tai reiškia, kad komisija turi dėti daugiau pastangų. Prisimenu tai, ką nuveikė EIB, jie šią vasarą yra pateikę ataskaitą kur, dėl kurios vėliau išgirdom labai daug neigiamų atsiliepimų. E, EIB sako, kad reikia griežtinti taisyklės. Ar jūs, kaip skiriamas komisaras, esate pasiruošę susisiekti su EIB atstovu ir išsiaiškinti, kokia yra jų padėtis ir nuomonė? Na, aš su ponu Maištat ir anksčiau labai e, daug bendravau, aš jo labai tikiu ir aš manau, kad tikrai turime tęsti pradėtą darbą, mes taip ir darysime. Aš e, manau, kad tikrai dar daug ką galime nuveikti. Vienas iš pavyzdžių būtų kova su korupcija. Turime šiek tiek keisti e, tvarką ir turime peržiūrėti savo kovos būdus ir priemonės, bet turime būti nuseklus. žodis poniai Šnyber Jastram. Uh, Frau Vorsitzende, uh, Herr. Pone pirmininkė, ponios komisijos nariai. Arba paskaitas komisijos nariai. Aš norėčiau paklausti dėl uh, Azijos valstybių veiklos besivystančių šalyse, ypač Kinijos veiklos. Ir aš norėčiau paklausti, kaipgi jūs atstovausite e, Europos e, Sąjungai šioje konkurencijoje, kokią įtaką, kokius resursus mes skirsime, kad Europos e, ir Azijos vystimosi politika būtų plėtojama. Ir dar kitas klausimas, kuris dar nebuvo minėtas, jis yra susijęs su, su švietimu. Negalite tęsti savo klausimo dėja, Pone Pyvalks, jums žodis atsakyti. Glaube, müssen... Aš manau, kad mes Kinijos neturime laikyti e, savo konkurente, e, teikdami pagalbą besivystančiams šalims. Tačiau mes turime padaryti iš to tam tikras išvadas. Ir labai svarbu, kad mes laikytumėme savo principų. Mes turime savo pagrindinį tikslą - kovoti su skurdu. Tai reiškia, kad valstybės turi, turi būti stabilios, puikiai išvysta ekonomika jose turi būti ir pagrindinės teisės ir laisvės turi būti jose gerbiamas. Tai mes turime pasakyti ir Kinijai, įtikinti ir ją. Mes uh, turime ir jungtinėse tautose tai įrodyti ir savo dialogę su Kinija. Mes turime uh, parodyti, kad mes esame teisūs, vystami savo E, besivizant šalių pagalbos politiką. Be to, mes turime Kiniją laikyti potiten, potencialu. Tai yra papildomos lėšos besivystančiomis šalims. Mes neturime būti labai išdidus, mes turime išvegti ir kitas galimybės, kurias teikia Kinijos galybė. E, e, mano pirmtakė buvo Kinijoje, išbandė bendradarbiavimą su Kinija ir aš turiu vystyti toliau šitą bendradarbiavimą. Mes neturime sakyti, mes konkuruosime su Kinija. Ne. Mes neturime daryti to, ką Kinija daro dabar. Tačiau e, mes turime daryti geriau negu Kinija. Ačiū. Ar yra papildomas klausimas? Nėra. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Pied... Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Piebalks, mes dar negirdėjom jūsų nuomonės apie santykį tarp imigracijos ir vystimosi. Imigracija yra vienas iš prioritetinių sričių, viena iš prioritetinių sričių, kalbant apie nuoseklumą. Jūs kalbėjote apie kotonų sustarimų peržiūrą. Ar manote, kad pirmiausia, ar reikia peržiūrėti, ką nors tikrai kotonų sutartyse? Ir jeigu taip, Tai gal galėtumėt paaiškinti, ką reikėtų keisti ir kaip. Ačiū. Pone Pivalks, žodis jums. Taip. Kotonų sutartyse mes tengiamės imigraciją apibriežti naujai, kad būtų galima sudaryti geresnės sąlygas imigrantams priimti. Readmission agreement. Readmisijos susitarimai yra tas dalykas, kurį reikėtų performuluoti. Aš manau, kad migracijos klausimai yra tikrai sudėtingi. Kova su skurdu gali suteikti galimybių rasti šiais ryčiai sprendimų ilgalaikėje perspektyvoje. Tuo pat metu svarbu, kad būtų starytos sąlygos legaliai migracijai. Norėčiau tęsti tai, kad, da, kas sakė ir darė ponas Kušner. Jis sakė, kad Yra afganų, pavyzdžiui, kurie galėtų atvykti į Prancūziją, ten mokytis, dirbti ir gyventi. Aš manau, kad sudaryti galimybės atvykti legaliai yra būtina, nes jeigu tokių galimybių nebus, išliks daug nepasitenkinimų. Ir žmonės bandys ES patekti nelegaliai. Kotonų susitarimuose mes bandame rasti kuo tikslesnius žodžius, kad būtų galima priešti, kas yra migracija, kas yra legali migracija ir kaip migrantus geriau priimti. Ačiū. Na, nuraminote mane, ponė Pija Belgs, nes jeigu teisingai supratau, e, pabėgėliai nebus išsiunčiami į tas šalis, kur pažeidžiamos žmogaus teisės. Pavyzdžiui, kad pabėgėliai nebus, išsiunč... nebus išsiunčiami į Libiją, pavyzdžiui. Pone Pievalks, pakomentuokite. Pone pirmininkė, jums leidus norėčiau patikslinti šį beitą dėl savo pavardės. Aš žinau, kad pavardė Pieblaks egzistuoja Tai yra ne jūsų kalti, tiesiog yra ir tokia pavardė. Tiesiog norėčiau patikslinti, kad mano pavardė yra apie balks. Kalbant apie migraciją dabar, norėčiau pasakyti, kad mes bandome žvelgti į situaciją taip, kad būtų galima užtikrinti pabėgėlių teisės, kad būtų galima įvertinti riziką, jeigu asmenys yra išsiunčiami. Uh, Europos Sąjunga taiko tam tikras taisyklės, kad jeigu kažkas turi išvykti į tam tikrą šalį, grįžti į ją, svarbu, kad ten tas žmogus nebūtų e, teisiamas nežmoniškomis bausimėmis. Tai buvo visada. Ačiū. Dabar suteiksime asociuotojai delegacijai žodį, AKR ES delegacijai Ponas Lui Mišel yra vienas iš tos delegacijos pirmininkų. Jam žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė paskirtasis komisarė. Pone Pybalks, norėčiau pasakyti, kad, kad aš jau turėjau garbę ir galimybę dirbti su jumis, susipažinti su jumis. Labai gaila, kad jūs nelikote, kad jūsų neišeina palikti atsakingų už vystimosi reikalus e, visam laikui. Jūs ištiesite aiškias mintis, sveikus prioritetus ir puikias mintis. Man yra labai svarbu, kad tie tikslai padės, kuriuos jūs uždėsite, padės pasiekti mūsų užsibrieštų tikslų. Aš galiu beveik šimtų procentų pritarti jūsų uždėstytai pozicijai. Norėčiau užduoti vieną, tik vieną klausimą. Ką manote apie biudžeto pagalbą? Tai yra ta tema, kurie tikrai labai kontroversiška šioje e, įstaigoje Europos parlamente. Aš tikiu kad biudžeto pagalba iš esmės yra pasitikėjimo pademonstravimas savo partneriams. Jeigu yra teikiama biudžeto pagalba, tai tuomet yra padedama valstybei stiprėti. Jeigu tos pagalbos nėra, valstybė negali kurtis. Pone paskirtasis komisarė, žodis jums. Na, aš žinau, kad biudžeto pagalba šiandien yra didžioji pagalbos dalis e, susijusi su visomojų bendradarbiavimu. Aš pritariu tam, nes nes tai leidžia valstybėms pasijūsti šeimininkėmis. Mes, ką mes duodame, tai yra skirta tam tikrai konkrečiai šaliai ir tuomet ta šalis gali įgyvendinti savo tikslus pati. Tai yra pinigai skiriami šaliai sustiprinti, tačiau juk neskiriame tos biudžeto pagalbos aklai. Ir tai yra išmintingas žingsnis. Mes remiamės vadinamųjų benchmarkingų, tai yra numatome tam tikrus kriterijus, kuriais remdamiesi tą pagalbą skiriame arba ne. Mes skiriame pinigus, pavyzdžiui, švietimui, pavyzdžiui, sveikatos sričiai plėtoti. Tai yra tie dalykai, kurie, sakyčiau, yra išmintingi. Svarbu turėti gerus rodiklius. Visada turime kelti klausimą, kokiais kriterijais remdamėsi, kokiu rezultatu pasieksime. Manyčiau, šitą pagalbą yra sveikas dalykas, efektyvus dalykas, tačiau tuo pat metu norėčiau pridurti, jog esu pasirengęs atsakyti visus klausimus, kurie yra susijęs su biudžeto klaus, biudžeto pagalbos klausimų, nes pinigų mes čia neprarandame. Jeigu šaliai taip yra geriau tvarkytis, jeigu jie pasiekia gerų rezultatų ir mums tai yra gerai, tai yra puikus metodas. Svarbu nepradėti kalbėti nuo bausmių Tiesiog reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu jums reikia daugiau lėšų, jeigu padarysite kažką labai gerai, tuomet galbūt numatysime dar daugiau lėšų vienam ar kitam papildomam projektui įgyveninti. Tai yra ta politika, kuri, sakyčiau, mums siekia tikrai daug galimybių. Pirmininkė, ačiū. Pone Mišelė, ar turite papildomą klausimą? Du papildomus klausimus. Vieną labai trumpą ir kitą šiek tiek ilgesnį susijusi su mums svarbia tema. Pirmiausia, ar pritartumėte, kad partnerystė, ekonominės partnerystės sustarimus sektų parlamentas, ar tą galėtų daryti e, paritetinė parlamentinė asamblėja ir antra, kada ketinate besi, imtis kalbėti apie besivystančių šalių gamtinius išteklius. Per nelik dažnai tais ištekliais naudojasi tie subjektai, kurie nesiekia patenkinti pirmiausia to šalies ar žmonių tikslus. Ką, ketinate, ką ketinate siūlyti? Atsakymui 45 sekundės. Atsakydamas į pirmą klausimą, pasakyčiau štai ką. Ekonominės partnerystės susitarimai yra prižiūrimi parlamento. Tuo pat metu nesiekiama, stiprin, nesiekiama menkyti bendros parlamentinės asamblėjos ir jos atliekamo darbo. Kai dėl gamtinių išteklių, norėčiau pasakyti, yra įvairių iniciatyvų, kurias reikia paremti. Yra skaidrumo iniciatyva ir visai kitų iniciatyvų. Azerbaidžiane, pažiūrėjau, viena iš tų iniciatyvų yra taikoma ir jinai ten veikia. Turime rasti tuos metodus, kurių dėka galėtume tarp, kuriuos galėtume taikyti tarptautinių lygmenių, kurie padėtų mums e, padėti pasiekti savo tikslų. Laikas dėjas spaudžia, sako pirmininkė, pereisime prie ketvirto klausimo atsakymų tūro ir žodis yra suteikiamas kolegai Newton Dan. Prašau. Dėkuoju pirmininkė. Sveikinu, kad jums pavyksta laikytis laiko grafiko. Skiriamas komisarė. Europos politika dėl vystomosios pagalbos yra tikrai geras, sėkmingas pavyzdys ir jie turime didžiuotis. Tikiu, kad ir jūs jie didžiuojatės ir Lui Mišelis didžiuojasi. Ar žinote, kaip galėtumėm sąjungos visuomenę, kuri teikia pinigus vėja per mokesčius, geriau informuoti apie tai, kas gyvyksta, kad ir jie galėtų didžiuotus, didžiuotis šią politiką. Pone Pybalks? Na, gan sudėtingas klausimas. Vienas iš sunkumų ir yra tas, kad mes ne visai gerai bendraujame Europoje, nes e, ne visi žino, kad mes taip gerai dirbame. Mūsų šeimos nariai tai žino, tačiau plačiaja prasme dar trūksta informavimo. Taip, bendradarbia, vystomoji politika, vystomasis bendradarbiavimas yra tikrai puikus mūsų gero darbo pavyzdys, tačiau visuomenė dar per daug prastai apie tai informuota. Na, šitą galime pakeisti per keletą dalykų. Visų pirma, bus organizuojamos vystomosios pagalbos dienos, e, per tai galėsime kreiptis į visuomenę. Kitas dalykas e, - viešos paskaitos kurios yra rengiamos naujose valstybėse narėse. Tai irgi yra viena iš alternatyvų. Bet geriausias būdas informuoti visuomenę yra per, per žiniasklaidą. Ir aš manau, kad tikrai labai svarbu yra bendrauti ir kalbėti apie tai, ką mes nuveikėme, kur yra išleidžiamos lėšos, ko mes pasiekėme ir kas būtų atsitikę, jeigu mes nebūtume padarę vieno ar kito veiksmo. Ir tikrai vienas iš didžiausių iššūkių ir bus informuoti mūsų žmonės, mūsų piliečius, kad jie žinotų, kur išleidžiami vystomosios pagalbos pinigai. Žmonės turi žinoti, kad pinigai nėra tiesiog prarandami, kad jie niekur nedingsta, kad pasiekiama tam tikrų rezultatų besivystančiose šalise. Taip, prašau, papildomas klausimas. Taip, internetas yra labai galinga jėga, galinga priemonė. Gal galėtumėt pasinaudoti Twitteriu ir per jį informuoti visuomenę ir galėtumėt e, vykti vizitus po pasaulį ir tuo metu prisijungti prie Twitterio ir informuoti, ką veikiate. Na, kalbant atvirai, aš pats nelabai jau toks didelis draugas su Twitteriu. Taip turiu, taip vadinamą blogą savo internetinį žurnalą, bet, na, Twitteriu nežinočiau, kaip naudotis. Na, o tas internetinis e, žurnalas arba dienoraštis, jis tikrai pasiteisino, yra gera priemonė, tačiau jam reikia skirti daug laiko. Na, tad savo blogą aš ir toliau tęsiu. Dėl Twitterio dar turėsiu pagalvoti, nes šioj srity ir šioj programai nesu toks patyręs. Pirmininkė sako, susiraskite kokį pagalbininką. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtasis komisarė. Komunikate apie ES ir užjūrio teritorijų santykius komisija siūlo, kad būsimoji asociacija po 2013 metų remtųsi tais dalykais, kuriais buvo remtasi ES vidaus politikos, kai kuriais dalykais, kurie buvo sėkmingi, būtent regioninės politikos išplėtotais dalykais ir e, santykiais ES su ultraperiferiniais regionais. Kaip Jums atrodo, ar būtų įdomu, e, ar naudinga taip daryti? Norėčiau paklausyti, kaip užtikrinsite efektyvų užjūrio teritorijų valdymą, nes tai yra labai svarbus dalykas patenkantis jūsų direktorato e, sritį. Pone komisarė, žodis jums atsakymui. So, so may, English, is... Ar galėčiau atsakyti angliškai, nes daug santrumpų buvo, sako ponas komisaras. Aš geriau terminologiją tiesiog angliškai žinau. Tai yra mano darbo dalis, nes aš šitame direktorate turėsiu žiūrėti, kad į šios iššūkius būtų tinkamai atsiliepta. Aš žinau, kad biudžetas yra nedidelis, lyginant su kitais e, biudžeto asignavimais. 2000, 286 milijonai eurų, regis, jis tiek siekia. Tiesiog Aš galėčiau pasakyti, kad aš imsiuosi tikrai iniciatyvos, kad būtų tos iniciatyvos pritaikytos užžiūrio teritorijose ir mes turime tas teritorijas ir, ir departamentus užžiūrio remti ir toliau. Aš dar mokausi tų dalykų, su kuriais susidursiu ir aš žinau, kad dar tebelieka tokių teritorijų, su kuriomis turiu geriau susipažinti, kad jų poreikius geriau suprasčiau. Ir tiesiog noriu užtikrinti, kad tai yra tos teritorijos, prie kurių mes dirbsime, kuriomis domėsimės. Ačiū. Ar būtų papildomas klausimas? Regis ne. Ponui Bermanui suteiksime žodį, prašau. Ehm, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eh, even in het Nederlands. Het is heel duidelijk, meneer Piebalks, u valt... Ačiū, panė pirmininkė. Eh, kalbėsiu Olandų kalba. Wat, jawel, de question, de question, de, de vraag. Um, financiering, financiering toe. Dabar grįžtu prie savo klausimo. Būtent finansavimas arba galimybė pasinaudoti finansinėmis lėšomis. Tai didžiausia problema vystimosi politikoje yra galimybė gauti lėšas. Būtent uh, vargingose šalyse moteris ir vargingesni žmonės negali pasinaudoti šiomis lėšomis. Jūs, komisijos nariai, jūs ryštingą politiką norite vystyti. Nebūtinai per mikrokreditus, bet ir per draudimą ir kitus. E, ir kokią jūs politiką norėtumėte vystyti toliau? Pone pasakytasis komisijos nariai. Iš tikrųjų, abi temos yra labai aukštai mano prioritetų sąraše. Mes turime juos kritiškai ir peržvelgti, ką galime patobulinti dar šioje sistemoje. Mes turime e, daug įvairių priemonių, e, vykdome įvairius e, projektus ir mes turime tiesiog pažiūrėti, kaip sustiprinti šitą lygmenį. Aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, ką mes galime toliau vystyti, tačiau bet kokiu atveju mes išliekame prie šių abiejų prioritetų. Gal papildomą klausimą? Jeigu nėra reglamentuotas e, finansavimas savo lėšomis, tada reikės finansuoti toliau sveikatos sistemas. Į ką Jūs galvojate apie pasaulinį fondą skirtą žyv sergantiems žmonėms, pavyzdžiui, e, skiepus, kad galime finansuoti, kaip atrodo ES atsakomybė už finansavimo sritį? Mes e, toliau finansuosime e, pasaulinį fondą kovojant su AIDS, tuberkulioze ir malerija. Tai yra svarbus darbas ir mums reikia jį tęsti. Tai mūsų įsipareigojimas. Tai tikras iššūkis paprastai tiesiogiai investuoti lėšas Tačiau e, jeigu mes pamatysime, jeigu yra tam tikra pridinė vertė, vertė mes dalyvausim ir tarptautiniuose fonduose e, kaip e, donorai. Mes turime pamatyti, kad šitie fondai yra visiškai atskaitingi, veikia tinkamai ir kalbant apie šitą fondą, kovojant su, su AIDS, tuberkuliozė ir malerija, mes patyrėme tik tai teigiamas patirtis, todėl aš manau, kad šitą e, temą verta pagvildenti. Panas Alfas Švensonas. Aš e, norėčiau prisijungti prie pono Bermano e, klausimo. E, E, kai kuriuose Afrikos valstybėse apie 50 procentų žmonių yra užsikrėtę živ. Kągi galime padaryti, kad e, Afrikos valstybėms būtų padėta kovoti su AIDS. E, Pietų Afrikoje buvo tam tikras neigiamas požiūris į živ ir džekamas zumą, ėmėsi tam tikros strategijos kovodamas šią lygą. Ar jūs turite konkrečių planų, kokių priemonių imsitės? Ir kaip vertinsite pono e, Džekimo Zumos e, veiksmus, kovojant su živ ir AIDS? Žodis jums, ponė komisarė. Aš manau, kad mes pasiekėme e, tam tikros pažangos kovodami su živ ir AIDS. Aš manau, kad mūsų programos tinkamai reaguoja iškilusias problemas. Čia mes patikėme savo ataskaitas auditorių rūmams, jie teigia, kad mes išnaudojame daugiau lėšų, tačiau aš manau, kad šių lygų prevencijai mes imamės tinkamų veiksmų, mes ištęsėme savo veiklą. Yra skirtingos rytis, kuriuose mes galime šį beitą nuveikti kaip pavyzdžiui mes galime padėti žmonėms, kurie serga šią lygą. Mes galime vystyti taip pat prevencinę veiklą, šviečiamąją veiklą. Mes sprendžiame šios problemas visomis jos formomis. Aš manau, kad mums tiesiog reikia tęsti šią politiką, atičiau ją kontroliuoti Ir mes turime didesnį dėmesį skirti jai negu iki šiol. E, žinoma, reikia ją truputį patikslinti, bet daugiau nieko nereikia. E, ponas Švenson, ačiū už Jūsų atsakymą. Yra kelios organizacijos, kurios e, imasi konkrečių veiksmų, kovodamas su AIDS ir su kitomis lygomis. Ir aš nežinau, ar jūs, ponia Piloksai, e, esate pasirengę paremti e, tokią E, idealistinę veiklą šio organizacijų. 30 e, sekundžių jums atsakymai, ponė Pilksai. Aš manau, kad tos e, organizacijos atlieka puikų darbą, netgi labai svetingomis sąlygomis. Aš seku jų darbą ir aš manau, kad mes galėtume netgi remti jų darbą smarkiau. Uh, žinoma, kiek liksime savo biudžeto ribose, mes negalime peržengti savo, e, savo skirimų lėšų, nes e, e, biudžeto komitetas mane persekėt pradės, nes jie labai graštai stebė mūsų veiklą. Mūsų, žinoma, lėšos yra ribotos, tačiau bet kokiu atveju mes remsime ir remiame šias organizacijas. Ačiū. Pone Noiza ponė e, Pievalks. Aš manau, kad tai nėra jokios žalos Europai, jeigu, e, jeigu mes turėsime dabar e, vystimo reikalų komisarą, kuris atsakingas buvo už energetiką. Nes manau, kad tūkstmečio vystimosi tikslų mes negalime pasiekti be protingos energetikos politikos. Atsižvelgiant dabar į klimato kaitą, aš norėčiau užduoti Jums klausimą, kaip Jūs galėtumėte e, skatinti besivyšinčių šalyse alternatyvą ir atsinaujančią energetiką? Pone Pilauskai, jums žodis. E, aš šį klausimą sprendžiu jau kaip energetikos e, komisaras. Aš manau, kad aš labiau skiriu dėmesio alternatyviai energetikai šiuose besivystančiuose šalyse, nes paprastai tos tokios jėgainės yra mažos ir joms nereikia daug infrastruktūros. Mes turime, pavyzdžiui, koncentruotas e, saulės energijos e, e, jėgainės, ar mes turime taip pat vėjo jėgainės. Ir mes turime labiau remti tokius projektus besivystančiose šalyse, nes be energijos tiekimo nepasieksime jokios pažangos nei Afrikoje, nei kitose besivystančiose šalyse. O iškasamoji energija yra vis svarbesnė, tai yra, atsiprašau, vis brangesnė. Jeigu mes pasakysime e, dujinę e, elektrinę, kuri priklausoma nuo dujų, tai reiškia, šita valstybė taps priklausoma nuo tiekėjų, nuo tiekiamos energetikos. Todėl mes skatinsime kuo daugiau investicijų. Mes žinome, kiek tos energetikos reikia toms visišiams šalims ir mes investuosime šioje srityje. Aš uh, manau, kad čia yra mūsų beveik ir prioritetinis tikslas. Kinai, pavyzdžiui, daug investuoja infrastruktūrą į kelius, į, į magistrales. Aš manau, kad uh, tos besivystančios šalis, jos galės pasiekti pažangos didesnės, jeigu joms bus teikta patinka pakankamai energijos. Madame Tio Karu. Pone Tio Karus, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Pybalks. Nustepčiau, jeigu sugebėtumėt atsakyti graikiškai, todėl klausiu angliškai. Kad būtų galima pasiekti jungtinių tautų organizacijos iškeltą tikstą. Iki 2010 metų pasiekti tūkstantmečio tikslų tam tikrą dalį, plėtojant sveikatos rytį. Ar jūs, kaip komisaras, ir to jau remsite globalią vakcinavimo iniciatyvą ir kitas iniciatyvas, kurios padeda vystyti mm, medicinos infrastruktūrą, pavadinkim ją taip, pietų Saharoje, pietinėje Afrikos dalyje esančio žemiau Saharos. Žodis atsakymui. Na tikrai jūsų nenustebinsiu, sako putas komisaras. Graikijoje buvau, bet graikiškai tikrai nemoku. E, bet raidės kai kurias pažįstu, nes jeigu tenka studijuoti fiziką, tai tuomet daugelis raidžių yra e, graikiškai, tokios kaip omega, beta ir panašiai. Kartais yra sunku iš karto su, vertimo keliu pagauti tuos klausimus, atsakymus. Aš jų nevengiu, tiesiog kartais taip išeina. Štai, norėčiau pasakyti, atsakydamas į klausimą, kad mes ketiname, aišku, dirbti tuos darbus, mes turime e, gyveninti visai lį kitų tikslų, tačiau sveikatos sektoriui skiriame didelį dėmesį. Mes, pavyzdžiui, remiame ne tik tam tikrus bendrus fondus, bet taip pat ir savo programas. Pavyzdžiui, Afrikoje telemedicinos projektus remiame Mes taip pat e, apmokome e, tam tikrus mokymus specialistams, medicinos specialistams. Mes bandome daryti viską, kad Afrikoje sveikatos infrastruktūra stiprėtų. Tai taip pat yra ir vystimosi tikslų dalis. Mes esame prisėmę įsipareigojimus, tai tikslai dar neįgyveninti, bet mes savo tikslų sieki tęsime ir ateityje, šitą galiu Jums užtikrinti. Ar bus papildomas klausimas? Kokia bus jūsų politika? Kad būtų galima užtikrinti, kad nevyks tolesnis protų nutekėjimas iš e, valstybių esančių piečiau nuo Saharos. Tūkstantmečio vystimosi tikslų peržiūrė vyks 2015 metais. Ar pavyks jų pasiekti, kaip jums atrodo? Na, protų nutekėjimas E, ir jos to nuveikimo stabdymas yra įtraukti į tūkstantmečius tikslus. Jeigu žmonėms bus sudaryta vietoje sąlygos gyventi, tai jie nebenorės išvažiuoti, jie ten liks gyvens ir dirbs. Taigi turime vykdyti tokią vystimusi politiką, kuri užkirstų kelią protų nutekėjimui. Bet tai yra būdinga ne tik besivystančioms šalims. Mano šalyje štai, pavyzdžiui, daug jaunų žmonių išvažiuoja. Aš tikiuosi, kad kai situacija pagerės, tie jauni žmonės norės grįžti, nes vis dėlto gimtoji šalis yra geriausia vieta gyventi, čia nieko naujo. E, jeigu mums pavyks įgyvendinti vystimosi politiką, mums ras, rasis galimybių protų nutekėjimų užkirsti kelią. Kita asociacijų delegacija yra Pan Af... delegacija ryšiams su Pan Afrikos parlamentu klausia jos pirmininkas um, ponas Galeris. Delegacionis. Ačiū, ponė komisarė. Mano delegacijai svarbiausia yra Pan-Afrikos delega, e, tikslų įgyvenimas. Ir čia mes sprendžiame klausimus su Pan-Afrikos parlamentu. Jūs žinote pirmąjį veiksmų planą su e, aštuoniomis partnerystėmis ir e, metų pabaigoje susitiks kiti Afrikos ir ES valstybių vyriausybių vadovai. Kaip Jūs e, manote, kaip mes galėtume plėtoti šitą bendradarbiavimą, kad būtų pasiekti konkretus rezultatai? Ir aš galiu tikėtis, e, kad, e, kad išliks šitas bendradarbiavimas tarp parlamento ir tarp komisijos. Uh, Ir, e, pavyzdžiui, e, organizuojant tokius e, viršūnių susitikimus bus skirima apie 50 milijonų eurų parama. Aš ėmiausi tos rizikos pritarti toms lėšoms skiriamoms, tačiau, žinoma, mes remsime toliau Pan Afrikos parlamentą, nes manau, kad tai yra puikiai iniciatyva ir jeigu mes norime pasiekti sėkmės, tada turime sukurti parlamentinę demokratiją. Kokiose srityse mes turėtume uh, atkreipti daugiau dėmesio. Aš manau, kad e, strategija yra puikiai sutvarkyta, nes mes turime A8 strateginės partnerystės, todėl mes turėtume tas partnerystės toliau tęsti. E, man arčiausiai širdies yra energetikos rytyje partnerystė. Čia mes su e, Afrikos šalių sąjunga bendradarbiavame, mes prekybos partnerystės kūrėme šioje srityje. E, dabar e, yra e, parengta kritinė analizė, nes tik dviejus metus organizuoja šitą strategiją. Džiausios problemos yra susijęs su finansais. Mes turime iš įvairių sričių paimti tam tikras lėšas ir e, sumestėjęs į vieną katilą ir tada tik tai sieki sėkmės. Iki šiol mes pasiekėme šioje srityje pakankamai didelės pažangos, turime tęsti šio veiklą. Ir dabar šis e, trečiasis viršūnių sustikimas Europos, Europos Sąjungos ir Afrikos šalių valstybių vyriausybių vadovų sustikimas turėtų pasižymėti tuo, kad mes sukurtume tam tikrus e, pavyzdinius projektus, pavyzdžiui, energetikos tinklus, klimato apsaugos projektus rengti kartu. Uh, Ir aš manau, kad čia e, mes galime sukurti tokius pavyzdinius projektus. Tačiau, kaip pasakyta, mes e, turime toliau laikytis tos strategijos. Yeah, um... E, Truputis laiko dabar e, papildomų klausimų. Jūs e, minėjote e, e šią problematiką. Mes e, daugeliu krypčių bendradarbiavame su Afrika. Kotonų, e, AKR strategija, DCI, ODA. E, strategijos. Ar jūs manote, kad ateityje šios skirtingus e, kryptis galima susėti į vieną? Kad institucijos galėtų e, nuosekliai bendradarbiauti viena su kita ir darbas būtų veiksmingesnis. Tai sudėtingas klausimas. Nes AKR e, e, iniciatyva, tai yra šių šalių iniciatyva, kotonų sustarimas ir toliau išliks, nes tos valstybės ir nusprendė, kad toks sustarimas būtų pasirašymas. Tačiau kitais lygmenimis mes galime sukurti daugiau sinergijos. Čia yra svarbiausia vis dėlto, ką e, imsis įgyveninti pačios Afrikos valstybės, o čia kyla daug problemų. Dabar suteiksime žodį ponui Sasoli. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone komisarė, palėtėme daugelį temų. Dėkoju. Tačiau jūs vadovavote svarbiai užsienio politikos daliai, esminiai, sakyčiau, užsienio politikos daliais, daliai. Norėčiau, kad pateiktumėte politinį įvertinimą, kokios yra silpnosios ES pusės, prie kurių turime susitelkti, remdamiesi jūsų patirtim. Prašom, ponė paskirtasis komisarė. Atsakymas. Na, platus labai klausimas. Aš manau, kad vienas e, iš tų silpnumų yra tai, kad mes turime 28 dažnai skirtingas pozicijas, 27 valstybių narių plus komisijos. Tačiau svarbiausia reikia kelti tikslą pasiekti efektyvumo. Svarbu užtikrinti nuoseklumą. Kas kart mūsų žengiami žingsniai turi būti tvirtesni, atlikti darbai geresni. Dažnai yra siekiama išdėstyti visai gerus ketinimus, tačiau kai pereinama prie, tra, prie praktinių dalykų, valstybės staiga lyg tai traukiasi atgal ir sako, man svarbiausia yra tas, man svarbiausia anas. Ir jos tampa tiesiog pernelyg egoistiškomis. Lygiai taip pat ir dėl tarptautinių dalykų kai pereinama prie tarptautinių darybų. Mūsų silpnoji pusė yra ta, kad nesame pakankamai lankstus. Turime laikytis bendros sutartos pozicijos, kurios pasiekė 27 valstybės narės, parlamentas, komisija ir panašiai. Taigi dabar pasaulis yra daugia poliaris, dinamiškas, tad mes turėtume būti lankstesni. Aš manau, kad Lisabono sutartis, kai turime ES pirmininką, kai turime uh, įgaliotinį, uh, kai turime tas naujas, tuos sutartys, tas funkcijas, tas mums padės būti lankstesniems ir reaguoti operatyviau. Turime rasti tą teisingą santyki tarp siunčiamo signalo ir politinės būtinybės žengti vienus ar kitus žingsnius. Komisijos tarnybos tikrai sunkiai dirba prie vystimosi projektų. Mūsų britų ar prancūzų kolegos tikrai dirba daug. Tačiau tenka atsižvelgti, pavyzdžiui, ir švedų kolegų indėlį. Taigi kyla klausimas, kaip dirbti greičiau, kaip susitarti greičiau. Tačiau čia dar lieka daug ką pagerinti. Ačiū. Papildomas klausimas. Mielas komisarė, vanduo yra svarbus klausimas. Tai dažnai yra konfliktų šaltinis. Žinome, kad situacija taps tik sudėtingesnė ateityje. Ar vanduo ir jo tiekimas bus kitas jūsų prioritetas? Taip, be abejo. Nes vanduo yra vienas iš tų iššūkių. Gaisrų yra daug, tad vandens neišvengiamai pradės trūkti. E, Mums reikia tų projektų nepamiršti. Gali kilti konfliktai tarp šalių esančių, pavyzdžiui, aukštumose ir tarp valstybių esančių žemumose. Turime labai aiškę vandens politiką turėti, nes tai yra iš tikrųjų toks va didelis iššūkis, kaip ir energetikos klausimai. Ačiū. Žodis ponui Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Štai čia aš esu, sako kalbėtojas. Atsakymus į klausimyną. Bu, tiksliau, klausimynė buvo toks klausimas dėl svarbiausias teisėkūros iniciatyvas. Jūs kaip vieną iš tokių, kaip prioritetą savo, paminėjote kotonų sustarimo peržiūrą. Mano klausimas būtų su tuo ir susijęs. Kokie yra jūsų lūkesčiai yra susijęs su dėrybomis dėl antrosios kotonų sustarimo peržiūros. Jeigu įmanoma, norėčiau, kad pabrėžtumėte tų sustarimų politinę dimenciją. Kaip jūs vertinate šią politinę dimenciją? Ačiū. Prašom, ponė komisarė, atsakyti. Kotonų sustarimai galioja iki 2020 metų. Na, dar 20 metų, dar 10 metų maždaug. Taigi, tie susitarimai duoda galimybės modernizuoti. Ten yra daugos patiksinama dėl prekybos reikalų, dėl migracijos ir panašiai. Mes norėtume, kad su AKR šalimis išsivystytų tikra partnerystė. Tokie būtų mūsų lūkesčiai lengva nebus, nes yra daug klausimų, kurie kyla mūsų partneriams, būtent AKR šalims. Mes, manau, sutarimo pasieksime 2010 viduryje. Tikiuosi, kad parlamentas, kuris turės pareikšti savo nuomonę dėl šio sutarimo, bus patenkintas mūsų darybų rezultatu. Kitaip tariant, mes deramės. Ir aš manau, kad artimiausias pusmetis bus tikrai nelengvas, tačiau sutarimo galbūt pasieksim. Kad dėl kotonų sustarimo aš norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbus uh, vystimosi politikos sąrangos elementas. Uh, e, tas sustarimas, ta, ta visumo politika turėjo ne vieną instrumentą, tai keitėsi, buvo lomės sustarimai, vėliau kotonų ir taip toliau ir panašiai. Uh, Tikiuosi, kad po 2020 metų tie sustarimai egzistuos ir toliau, tačiau AKR šalis bus įnešusios didesnį savo indėlį. Tai ačiū. Regis yra papildomas klausimas. Ne, sako pirmininkai, papildomo klausimo nėra. Ponas Tiroljan klausė, prašau. Pone komisarė, jeigu Europos Sąjunga skirs dėmesį ultraperiferiniams regionams, bent jau taip deklaruoja. Turime pasakyti, kad tikros ES politikos šiais ryčiai nėra. Priešingai, priklausimas ES dažnai yra kliūtis geresniai regioniai integracijai. Žinome, kad ne visada atsižvelgiama tinkamai ir ES interesus. Paskirtasis komisaras turėtų bendradarbiauti su kolega atsakingu už regioninės plėtros reikalus. Kai dėl bendradarbiavimo projektų, tarant nacionalinių projektų, jie taip pat yra svarbus. Pone Pivals, prašom atsakyti. Oui, les questions notaires, c'est complexe. Na taip, šie klausimai yra tikrai sudėtingi. Kariform su kariforum šalimis egzistuoja ekonominės partnerystės sustarimai. Aš manau, kad abi pusės pasirašius šiuos susitarimus yra patenkintos. Kad dėl ultraperiferinių teritorijų tu, į tuos klausimus turi atsakyti regioninės politikos tam tikri elementai. Kai dėl jūsų minėtų angliškas arba ETC teritorijų, uh, Čia irgi atsakymus šios klausimus turime rasti. Mūsų politikus yra skirtingos su tomis šalimis ir regionais. Mes negalime sakyti, kad tą, tą pačią politiką taikysim visiems. Turim būti nuseklus, žinoma, bet vis, ta pati politika visiems netinka. Užjūrio teritorijose situacija kartais yra tikrai kelianti nerimą, mes turime ieškoti E, išeities, kad tų regionų situacija pagerėtų. No. Pildomo klausimų daugiau nėra regis. Žodis ponui Kačmarek, prašau. Le, Michel, Jis pakeičia pono Kačmareką taip pat. Szanowni Państwo, pan Mitchell chciał spytać. Komisarė, ponas Mitchell norėjo užduoti klausimą dėl oficialios pagalbos vystimuisi. Su ponu Degucht šnekėjome tą pačią temą ir jis sakė, jog tam, kad mobilizuotumėm valstybės narės, turime aiškiai įvardyti ir sugėdinti tas, kurios e, ne visai puikiai vykdo savo darbą. Jūs taip pat minėjote, aš šalis, kurios neįvykdo savo įsipareigojimų, bet ką pasiūlytumėt, kokiu priemonių reikia imtis, kad būtumėm griežti ir teisingi ir kad tik tikintumėm visas šalis laikytis įsipareigojimų. Na, žinau, kad tikrai nėra lengva įvardyti tas šalis. Gal ne visai gerai taip daryti bet dažniausiai šalis nori labai iškios pozicijos iš komisijos, nes ir tom šalim kyla labai daug iššūkių. Jos tikrai jokių būdų nėra prieš vystimasi, tačiau jei komisija tyli, tai kaipgi dirbti, kaipgi elgtis toliau. Na, man atrodo, kad komisija turėtų labiau priminti valstybėm jų įsipareigojimus. Ir, na, Prisiminkime, kas buvo pasakyta valstybių ir vyriausybių vadovų gruodžio mėnesį. Taip, reikia laikytis įpareigojimų, tačiau tai nėra lengva, nes yra daug iššūkių ir savo šalyse. Tad labai svarbu ir toliau įtikinti valstybės, laikyti savo įsipareigojimų, bus parengta peržiūra pavasarį ir Labai svarbu bus užtikrinti, kad mūsų įsipareigojimai išliktų tokio pat aukšto lygio kaip dabar. Tai yra, kad valstybės e, patvirtintų savo įsipareigojimus, juos pakartotų. Ir mes turime valstybėm norėm pasakyti, kad jų įsipareigojimai yra svarbu, tai yra būtina, jų reikia laikytis ir negalime savo leisti nepasiekti rezultatų. Tas uh, kaltųjų įvardyjimas galbūt nėra pats geriausias principas. Reikėtų ieškoti kito principo, kaip sakiau, kažkokio paraginimo. Dėl energetikos ir atsinaujinančių energijos šaltinių. Na, panašu, kad negalime atskirti ES tikslų nuo kitų šalių tikslų. Papildomas klausimas, pana Mečiau. Ačiū, pirmininkė. Yra žmonių, kurie sako, kad dėl to, kad mes nevykdom savo OPV įsipareigojimų, reikia keisti taisyklės. Tačiau kyla grėsmė, kad ir po to nevykdysim įsipareigojimų. Ar turite kažkokių priemonių, kuriomis priversite visus laikytis 0,7 procentų įsipareigojimų? galiu tik tai pakartoti tą patį. Valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino 0,7 procentų įsipareigojimą ir tikrai niekas na, negali keisti tos pozicijos. 0,7 yra įsipareigojimas paskelbtas dar gruodžio mėnesį, negalime grįžti atgal. Ponas Kašmarek. Komisarė, Jūs esate iš vienos iš tų šalių, kuri vadinama naujaja pagalbos teikėja, naujaja donorė. Daugelis šalių iš centrinės rytų Europos pačios išgyveno didžiulius pokyčius per pastarosius 20 metų ir galbūt jų patirtis galėtų būti naudinga besivystančioms šalims. Ką apie tai manote? Juk mes, tos šalys, perėm visą procesą ir uh, išvydom tą šviesą tunelio gale, galbūt ta patirtis būtų naudinga besivystančiom šalims. Na taip, jūs teisus, tikrai, kai kuri mūsų patirtis galėtų būti naudinga. Aišku, ta, tie pokyčiai nebuvo tokie paprasti, niekas nebuvo lengva. Visos reformos buvo itin skausmingos. Tačiau tos reformos davė gerų rezultatų ir tikrai reikia apjungti tą naujų valstybių narių patirtį ir ją perteikti besivystančiam šalim. Tačiau atsiranda vis daugiau naujų valstybių narių, kurios dalyvauja atstovavime bendradarbiavime ir tai stiprina sąjungą ir bendradarbiavimą. Tikrai niekas negali apkaltinti Latvijos, kad ji pakenkė e, kažkokių kitų šalių, pavyzdžiui, Kongo interesams ar panašiai, nes mes niekuomet nevykdėme kolonijinės politikos, mes esame nauja šalis, kuri dalyvauja vystumoje bendradarbiavimo procese. Tad e, tas procesas svarbus mums. Jei užtikrinsim, kad pasaulis būtų geras, saugus, tai bus naudinga mums visiems, mūsų visų vaikams. Tad tikrai kiekviena šalis iš savo patirties turi ko pasimokyti. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad patirties negalime tiesiog kopijuoti ir perkelti kitom šalim, jos pačios turi tai išgyventi. Tad savo patirties negalim perkelti besivystančiom šalim, bet galime panaudoti tam tikrus to transformacijos proceso elementus. Trečiasis spontaniškų pasisakymų etapas penkios minutės. Tema yra išorės veiksmų tarnyba. Ponas Mitchell. Ponas Newton. Trumpas klausimas. Komisarė, turbūt jau irgi labai pavargote, bet ko labiausiai bijotės kokia gali būti didžiausia nesėkmė ateinančiais penkiais metais? Na, didžiausia grėsmė turbūt teks poniai Ešton, jai gali tekti didžiausių sunkumų. Uh, todėl kad ji turės būti atsakinga už išorės veiksmų tarnybą, kurie turės derinti įvairiausių suinteresuotų šalių interesus ir nuomonės. Ta užduotis bus labai sudėtinga, nes nėra vietos klaidoms, bet kokia smulkiausia klaida bus mirtina. Tad tikrai jai bus labai sunku ir būtent jai teks didžiausi iššūkiai, didžiausi sunkumai ir linkiu jai visokiojo pasiekmės. Ponas Berman. Aš nelabai supratau, kas bus atsakingas e, už e, šitų e, pagalbos priemonių tvarkymą. Pone Pievalks, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dar tik kuriama politika. Tačiau bet kokia atsakomybė e, e, yra tokia. Aš atsakingas už pačią programą apskritai. Aš e, turiu labai aiškia atsakomybę už Europos vystumo fondą. Keti aš už išorės ryšius. Tačiau kalbant apie vykdomę šitas politikos, mes vis dar kūrėme šitą išorės veiksmų tarnybą. Ir mums e, reikėtų dar derinti mūsų veiksmus tarp e, šitos e, tarnybos ir tarp mūsų, tai yra vystimo tarnybos. Uh, Ačiū, ponė, ponė komisijos nary. Ar kai kurie generaliniai direktoratai nenorėtų iš tikrųjų užgrobti valdžios išorėse E, išorės santykiuose, kaip galėtų šitas grėsmė būtų su, e, sumažinta. Pone Sargentinį. Dabar aš norėčiau e, prisidėti prie pono Bermano klausimo ir prie jūsų atsakymo, kad jūs pasakėte, kad už vystomą bendradarbiavimo priemonę atsakinga ponia Ešton. Iki šiol reikėtų sustabdyti EDF ir DCI vystymo nes siekime tų pačių tikslų ir laikomės tų pačių principų. Nes jeigu jūs kovosite tarpusavę, jūs abu pralaimėsite. Pone Pievalsai, aš vis dar nesu uh, vystimo reikalų komisaras, tai aš jokios kovos nepralaimėsiu. Aš manau, kad mes turime pažvelgti į šitą klausimą iš dviejų pusių. Jeigu aš būčiau atsakingas už programą, už viską, tai man reikėtų tam tikro geografinio požiūrio. Poniai Ešton taip pat reikės geografinio požiūrio. Mes turime dvi administracinės struktūras. Mes, žinoma, neturėtume turėti tokių skirtingų struktūrų. Tačiau e, išorės reikalų e, generalinis direktoratas turėtų turėti atstovybės valstybėse, kitose valstybėse. Ir taip pat e, jis turėtų užsiimti ir programavimo klausimais. Aš esu, pavyzdžiui, e, kolegijos narys. Ir jeigu bus sukurta programa, tai mes bendradarbiaujam su Keti Ašton kursime tą programą. Keti Ašton e, taip pat bus įstraukus į šitą programavimą. Tai yra kolektyvinis darbas. Ir aš manau, kad jūs neturėtumėte būkštauti, kad mes prarasime e, vystimo politikos lygmenį. Mes neprarasime jo. Uh, Mes prarastume jį, jeigu 2013 metais e, diskutuojant apie finansinę perspektyvą, mes vis dar turėtume tik tai dvi priemonės. Va čia laukia mūsų didžioji kova. Ir čia e, e, kova dėjosi vyks su parlamentu. Tačiau nėra jokios skirties tarp manęs ir, e, ir ašton. Visi yra įstraukę bendrą darbą, visi siekia bendro tikslo. Panas Mičela. E, kalbant dabar apie FPP ir socialinius demokratus, mums kyla didelių abejonių. Aš norėčiau užduoti klausimą. Aš nenorėčiau galbūt konkretaus atsakymo, tačiau gal jūs e, galite ką nors įsivaizduoti, ką atsakytum. Juk kongresmenas išvyksta e, į užsienį, tai jam teikima parama jam teikiama parama atstovybių tos šalies. O, o čia, jeigu, pavyzdžiui, komisijos narys išvyksta į kitą šalį, tai ten atstovybės komisijos turi jam suteikti paramą. Jums žodis, ponia Pivalsai. Aš galėčiau užtikinti jūs, kad uh, vystamojo bendradarbiavimo politika e, nenukentės nuo to, jeigu bus sukurtas išorės veiksmų tarnyba. Tai bus nuseklesnė ir sti stipresnė tarnyba, kuri atspindės ES bendrą balsą. Dabar dėl sąlygas šitos išorės veiksmų tarnybos, kaip jinai veiks, tai reikia dar nuspręsti. Kaip uh, bus. Uh, rengiamas tam tikri projektai, vėlai pavasarį bus parengti tam tikri nuostatai. Ir tada mes galėsime atsakyti aiškiau į klausimus. Tačiau e, e, e, vis, visi klausimai, mes juos aptarėme su poniu Baroso ir su atstovybėmis. Mes nekeliam jokių abejonių dėl vystamo politikos tikslų. Mes siekiame to paties tikslo. Ar, visi klausia, ar galėtų situacija būti blogesnė. Ne, jinai nebus blogesnė. Bus situacija tiesiog kontroliuojama nusekliau. Todėl aš kovoju už principą. Ir principas yra tas, kad ES turi būti stipresnė ir čia mes galime to pasiekti tik tai veikdami bendrai. Ačiū. Leiskite padėkoti visiems kolegoms už užduotus klausimus. Dėkoju ponui Pybalks už atsakymus. Ir kaip jau sakėme klausimų pradžioje, kviečiu paskirtą į poną komisarą, jeigu jis to norėtų, pasakyti trumpą apibendrinimą Jis turėtų būti nelgesnis nei penkios minutės iki mūsų posėdžio pabaigos. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Latviškai pasakysiu savo išvadas ir norėčiau pakviesti tuos, kurie, tuos, kurie latviškai nekalba, pasinaudoti ausinėmis. Norėčiau ir aš pasinaudoti vertimo galimybę ir kalbėti savo gimtają kalbą. Vispirms es gribētu pateikties par šo iespēju trīs stundu garumā apmainīties viedokļiem ar Eiropas parlamenta deputātiem. Man šī iztaujāšana. Aš norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad galėjau tris valandas dalytis mintimis su Europos parlamento nariais. Iš tikrųjų, tai nebuvo lengva užduotis. Jeigu aš būčiau paskirtas uh, vystimo reikalų komisaru, tai bus man suteiktas tarsi pripažinimas už mano veiklą. Šitie klausimus aš e, laikau tam tikrą užduotimi, konkrečia užduotimi mano ateities veiklai. Ir už tai aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti jums visiems. Ateinančius penkerius e, metus e, mūsų generaliniam direktoratui ir mūsų vystimo reikalų komisaro tarnybai bus iššūkių metai. Visų pirma, olimpinės žaidynės Brazilijoje, Bus atkreiptas žmonių dėmesys į e, besivystančių šalių problemas. Tačiau mes negalime leisti, kad tokiu laiku, kai mes gyvename gerovėje, šimtai milijonų žmonių kenčia badą. Tūkstantmečio vystimosi tikslai turi būti pasiekti. Tik šitaip mes galime pasiekti mūsų tolimai tikslą. Būtent visiškai panaikinti skurdą. Aš puikiai suprantu, kad siekiant šių tikslų reikia bendradarbiauti visame pasaulyje. Tiek e, kovojant e, ekonominiuose frontuose, tiek kovojant su klimato kaita. Europos Sąjunga e, yra atsakinga dabar už 60 procentų visos pagalbos besvystančiom šalioms. Tačiau mes galime veikti dar veiksmingiau. Tam reikia glaudesnio bendradarbiavimo tarp Europos parlamento, Europos komisijos ir valstybių narių. 2005 metais mes e, patikėme bendrą deklaraciją. Tai yra e, Europos konsensas vystimosi tikslams. Ir po penkerių metų mes turime žengti dar toliau. Mes turime išnaudoti tas galimybės, kurias mums suteikė Lisabono sutartis. Baigiant, e, leiskite man dar kartą patvirtinti, kad aš, jeigu man bus suteiktos, suteikta šitą pareigybę, Aš nesibijosiu imtis ištingų tik e, priemonių ir siekti tų tikslų, kurie man buvo patikėti. Galbūt kita klausimas, kodėl renkamas aš vystimosi e, komisaru, iš kokios valstybės aš esu ir kas aš esu. Žinoma, būtų e, gerai, jeigu aš turėčiau sukaupęs tam tikrą patirtį šioje srityje, tačiau aš esu įsitikinęs, kad galėsiu pasinaudoti patyrusių generalinių direktoratų, patyrusiais darbuotojais, mano kolegomis. Žinoma, mano e, patirtis e, dirbant energetikos komisaru padės man vykdant ir šias užduotis, imant šių pareigų. Ponios ir ponai, aš esu pasirengęs investuoti visą savo jėgas, visą savo laiką, kad tinkamai atlikčiau man patikėtas pareigas. Prieš baigiant posėdį norėjau pasakyti, kad klausimų vertinimas vyks šiandien uždaro posėdžio metu ASP 1G2 salėje 8 val. šiandieną. Posėdį baigiame, visiems gero vakaro. Mm.